Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas prendre de... de... Labadiena, kolegos. Pradėkime posėdį, kad nereikėtų jo baigti panelik vėlai. Dabar dešimtas darbo tvarkės punktas. Komisijos išorės pagalbos valdymo perėmimo iš būstinės ir perdavimo delegacijoms poveikis teikiant pagalbą. Šią popietę su mumis yra auditorumų atstovas nuo 2006 metų ten dirbantis. Ponas Pikstonas pats yra buvęs Europos parlamento narys. Praėjusią savaitę Europos parlamentas pritarė tam, kad jūs būtumėte paskirtas audito rūmų nariu, e, remdamasis biudžeto komiteto rekomendacija. Džiaugiamės, kad priemėte mūsų kvietimą čia atvykti ir aptarti e, audito rūmų nuomonę dėl minėtų klausimų. Mūsų komitetas rengia nuomonę e, tam komitetui, kuris yra kuris yra atsakingas už e, šį klausimą. Nuomonės referentas yra ponas Mavro Nikolas. Šiandieną vyksta pirmasis keitimasis nuomonėmis. Ir siūlyčiau pirmą kartą, e, pirmiausia, suteikti žodį ponui Mavro Nikolas ir po to ponui Pikstonui. Pone Mavro Nikolas, žodis jums. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Filipą Kačmareką, kadangi jam šovė mintis parengti nuomonę dėl komisijos išorės pagalbos valdymo perėmimo iš būstinės ir perdavimo delegacijoms poveikį teikiant pagalbą. Taip pat norėčiau pasveikinti pona Karlą Pikstoną, auditorumų narį Džiaugiuosi, kad jis galėjo atvykti šiandieną į mūsų posėdį. Europos parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį. Kuriant tvarę išorės politiką, pagal kurią ES prioritetai įvardyjami dar aiškiau. Kalbant apie komisijos išorės pagalbos valdymo perėmimą iš būstinės ir perdavimo delegacijoms ir to poveikį teikiant pagalbai, galiu pasakyti, teikiant pagalbą, galiu pasakyti, kad išorės pagalba yra itin svarbi, kalbant apie vystimosi paramos programavimą, ypač neseniai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Daug dėmesio reikia skirti bendradarbiavimui, tam, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą tarp šių dviejų įstaigų, pasidalima kompetencijomis ir kad tai vyktų kuo galima sklandžiau. Kompetencijų perdavimas delegacijoms turi vykti pagal tam tikrą tempą, tam, kad nesumenkėtų, nesuprastėtų teikiamos paramos kokybė, kad viskas vyktų skaidriai ir veiksmingai, teikiant paramą iš ES. Taip pat reikia kalbėti ir apie išteklių, žmogiškų išteklių pasiskirstimą delegacijose. Tai irgi yra labai svarbu. Į tai irgi atkreipiamas dėmesys pranešimo projekte. Reikia didinti žmogiškuosius išteklius ir kad būtų nuolatinių darbuotojų, ko galima daugiau, tam, kad tarnyboje būtų užtikrinamas testinumas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reikia pagerinti techninę kontrolę delegacijose, ne tik dėl valdymo, ne tik valdymo sumetimais, bet ir taip pat, kad būtų galima pasiekti užsibrieštų tikslų. Svarbu, kad delegacijos turėtų pakankamai išteklių ir ekspertinių žinių, ekspertų, kad galėtų veiksmingai atlikti savo darbą. Aš manau, kad svarbu čia pasakyti, kad tarybos yra parengtas neoficialus dokumentas ir kai kurios valstybės narės reikalauja, kad būtų galima labiau dalyvauti ES išorės, veiksmų, iš, išorės veiksmuose ir kad išorės, išorės veiksmų tarnyboje, tarnybos padaliniuose būtų numatyti papildomi etatai. Teikiant išorės pagalbą, tą galima daryti. Reikia daryti taip, kad vystoma bendradarbiavimo politika nebūtų renacionalizuojama. Dėl to galbūt reiktų peržiūrėti esminius klausimus. Su vystimosi, vystomojo bendradarbiavimo komiteto nariais mes turėjome galimybę pasikalbėti ir praturtinti tekstą atitinkamais elementais ir nuomonės projekte mes, aišku, atsižvelgime į tai, kad nuomonė neturi būti per ilga, bet e, norime, kad atsispindėtų pagrindiniai elementai ir aš norėčiau padėkoti komiteto sekretoriato darbuotojams ir kitiems, kurie prisidėjo rengiant e, šią nuomonę. Ačiū, dabar žodį suteiksiu ponui Pikstanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs teigiate, ne pirmąjį kartą aš atvykstu į Europos parlamentą, tačiau pirmąjį kartą kreipiuosi į šio komiteto narius ir aš norėčiau Jums padėkoti. Jums, e, komiteto, kaip komiteto pirmininkiai ir pranešėjui bei visiems komiteto nariams už kvietimą. Bendrai kalbant, e, kaip jūs puikiai žinote, mes auditorumai dažnai rengia ataskaitas kokobų komiteto užsakymu. Mums ir aš tikiuosi jums taip pat įdomu kai specializuotas komitetas mus pasikviečia. Taigi dėkoju už tą kvietimą atvykti į jūsų komitetą. Taigi, pristatysiu dokumentą dėl kompetencijų perkelimo ir perdavimo. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūsų nuomonės referentą, Aš, žinoma, persiskaičiau, perskaičiau atidžiai jo parengtą dokumentą ir aš manau, kad jis labai gerai atsižvelgia į mūsų ataskaitą dėl kompetencijų perdavimo ir jis atspindi diskusijų esmę. Tai atsispindi jūsų nuomonės referento dokumente. Na ir pirmiausia, aš norėčiau trumpai pristatyti kontekstą kaip vyksta tas perdavimas, o po to pereisiu prie mūsų atlikto audito, audito rezultatų. Na ir trečia, aš padarysiu šiokias tokias išvadas pabaigai. Kaip jūs visi žinote, kompetencijų perdavimas prasidėjo antraisiais metais, 2002 metais, ir turėjo užsibaigti 2004 metais, tai maždaug trejų metų maksimum prireikė, kad būtų galima atlikti tą procesą. Ir kaip jūs žinote, audito rūmai jau yra atlikę auditą dėl kompetencijų perdavimo. Audito rūmai atliko auditą 2005 metais. Tačiau vertinimai ir bendrai rezultatai buvo teigiami, tačiau 2005 metais viskas vyko čia tik tai pasibaigus perdavimo procesu. Tai buvo dar gal ir per anksti realiai įvertinti kompetencijų perdavimo proceso poveikį. Dėl to 2009 metais trečiojoje grupėje, dabar tai yra rūmų struktūra, tai trečiosiuose rūmose, mes nusprendėme atlikti antrąjį auditą dėl kompetencijų perdavimo proceso. Ir šio audito rezultatus dabar ir pristatysiu. Taigi, auditą atlikome dėl trijų priežasčių. Pirmoji buvo ta, kad laikotarpis nuo perdavimo proceso truko penkerius šešerius metus, taigi mes pamastėme, kad štai dabar jau matyt e, viskas įsibėgėjo, pažvelgsime, kaip atrodo realiai situacija. Antroji priežastis buvo ta, kad e, buvo įsteigta Europos išorės veiksmų tarnyba, kuri pradėjo darbą šių metų pradžioje, kaip visi puikiai žinote. Na, o trečioji priežastis atlikti antrąją auditą dėl kompetencijų perdavimo buvo ta, kad grubiai tariant 80 procentų, tai reiškia labai didelė komisijos valdoma pagalba ir yra valdoma per perduotą valdymo sistemą. Tai reiškia, kad komisija maždaug 8,5-9 milijardus eurų kasmet skiria šiai pagalbai. Taigi ES be jokios abejonės yra padi pati, pats reikšmingiausias pagalbos teikimo mechanizmas, nes sumos didžiulės. Ir 80 procentų tų sumų yra įgyvendinama per perdotą valdysenos sistemą. Audito tikslas buvo išsiaiškinti tris pagrindinės perdavimo proceso priežastis. Komisija kodėl pradėjo tą valdymo perdavimo procesą, dėl to, kad norėjo, kad pagalba būtų teikiama greičiau, kokybiškiau ir kad finansinės procedūros būtų gyvybingesnės. Taigi, žvelgiant į audito apimtį, apreipti, tie buvo pagrindiniai klausimai, kuriuos mes ir bandėme išspręsti. Greitis, kokybė, teikiant pagalbą ir finansinių procedūrų gyvybingumas. Dabar pereisiu prie audito rezultatų. Norėčiau rezultatus pristatyti pagal dvi antraštės, dvi kategorijas. Pirmiausia, ko buvo pasiekta komisijos ir antras klausimas, ką dar reiktų nuveikti Taigi, ko buvo pasiekta, ko pasiekė komisija, vertinant greit, greitį, tempus, finansinių procedūrų gyvybingumą ir taip pat pagalbos teikimo kokybę. Ką galėtumėme čia pasakyti? Kalbant apie greitį, tempus, galiu pasakyti, kad komisija perdavus, va, perdavus valdymą galėjo įsipareigoti ir išdal, išdal, iš, išdalinti daugiau pagalbos negu tada, kai dar nebuvo perduotas valdymas. Tikriausiai daugelis jūsų prisimenate, kad tikrai procesai užtrukdavo teikiant pagalbą, jie buvo vilkinami ir dėl tokių vilkinimų nebūdavo sumokamos nemenkos sumos. Taigi greičio prasme komisijai pavyko įsipareigoti ir as, asignuoti ir išdalinti daugiau lėšų negu kad šio proceso pradžioje. Taigi greitis spartesnis dabar jau. Na ir taip pat e, vertinant finansinės procedūras, perdavimo proceso dėka finansinės procedūros irgi pagerėjo. Dėl trečiojo tikslo, dėl teikiamos pagalbos kokybės, čia situacija yra mažiau aiški nei kitų klausimų atveju. Mes radome ženklų, kad pagalbos teikimo kokybė pagerėjo, tačiau, e, kaip matysite dokumente, audito išvadose, tai kaip vertinama kokybė irgi galėtų pagerėti tas vertinimas. Mes manome, kad per daug pasikliaunama išorės stebėsienos sistemomis, taip vadinamosiomis ROM sistemomis. Taigi daugiau yra 30 delegacijų šioje srityje, taigi delegacijos šioje srityje galėtų atlikti daugiau darbo. Taigi mūsų ataskaitoje teikiamos dvi rekomendacijos šiam tikslui. Pirmiausia, delegacijos pačios turėtų atlikti vertinimus, vertinant visų pagalbos tiekimo, tiekimų kokybę, kad komisija galėtų atsiskaityti jums, kiek efektyvi buvo pagalba, atsiskaityti Europos parlamentui ir taip pat manome, kad komisijos ekspost vertinimas turi būti susijęs su kiekybės vertinimu. Kiekybė irgi yra labai svarbu. Tai, ką galima įvertinti, išmatuoti, pavyzdžiui, neraštingumas. Svarbu, kad čia būtų matmuo įvertinamas neraštingumo lygis, ne vien tik tai būtų vertinamos lėšos, kurios skirtos tam tikslui, bet ir įvertinti rezultatai, kiek sumažėjo, pavyzdžiui, neraštingumo. Taigi tie rodikliai, matmenys, kriterijai yra labai svarbu. Dar vienas dalykas, ką reiktų nuveikti. Mes manome, kad komisijos valdymą būtų galima sustiprinti. Audito, audite buvo atskleistos trys sritys, kur daugiau dėmesio, kuriams daugiau dėmesio turėtų skirti išorės veiksmų tarnyba. Tai yra stebėsienos problema, atsiskaitimo problema komisijai ir po to parlamentui. Taip pat vertinimas per perduotą valdymo sistemą. Kitas dalykas yra susijęs su būstinės paramos vaidmeniu, čia irgi reiktų situaciją patobulinti, štabo problem, su štabais, su, su būstinėmis susijusių problemų dar yra. Dabar stebint, e, vertinant stebėseną vertinimą. Stebėsena delegacijose turi vykti sistemingai. Uh, ne karts nuo karto, bet sistemingai. Ir taip pat kiekviena iš 130 delegacijų turi būti vertinama. Taip pat vidaus atsiskaitimo sistema turi daugiau būti sutelkta ties pasiektais rezultatais skiriant pagalbą ir taip pat e, bandant įvertinti kiekinę išraišką rezultatus. Aišku, komisijai nėra lengva tą padaryti, tačiau tai yra labai svarbu mano vertinimu. Europos mokesčių mokėtojams, Europos parlamentui įvertinti skaičiais, išmatuoti tuos rezultatus ir tada galima jau padaryti išvadas, ar tie rezultatai buvo pasiekti ar ne. Jeigu nebuvo pasiekta, tai kodėl nebuvo tų rezultatų pasiekta. komisijos patariamasis vaidmuo, 31 puslapis, 51 punktas mano dokumento. Reikia pasakyti, kad DEFCO, nuo šių metų jis taip pavadintas yra, personalo tarpe yra, personalas labai keičiasi. Personalo nariai nuolatos keičiasi. Tokiu būdu prarandama institucinė atmintis, kaip mes ją vadiname. Taip pat reikia politinio dialogo gairių. Kaip žinote, daug pagalbos yra skiriama per biudžetą, biudžetinę paramą ir tas politikos dialogas yra labai svarbus biudžetiniai paramai. Tačiau, kai delegacijose keičiasi situacija ir tada reikia naujų įgūdžių. Taigi būsnės turi įvertinti įgūdžius, naujai atsirandančius įgūdžius. Dabar žmogiškų išteklių problemos, kaip žinote, nuo 2007 iki 2013 metų buvo nuspręsta nedidinti personalo ir dėl to kilo problemų komisijai. Taigi ištekliai yra riboti, reikia juos kažkaip valdyti. Mes manome, kad būtų galima geriau panaudoti dabartinius darbuotojus, dabartinį personalą ir artimiau bendradarbiauti su komisija ir valstybėmis narėmis. Tas pats darbas neturi būti atliekamas besivystančiose šalyse ir komisijos ir valstybių narių. Turi vykti bendradarbiavimas, Kažką turi atlikti valstybės narės ir to neturėtų antrą kartą daryti komisija. Ir priešingai, patirtimi jų galima pasidalinti, taigi čia irgi reiktų patobulinti situaciją, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių. Dėl būstinių. Dėl žmogiškųjų išteklių 20 procentų personalo narių auditavimo laikotarpiu buvo ES pareigūnai, 30 procentų buvo pagal sutartis pasamdyti darbuotojai, 50 procentų vietos darbuotojai. Tai sukelia problemų, nes jeigu yra daug laikinų darbuotojų vietoje, samdomų darbuotojų būstinėse arba trijims metams tik tai samdomi darbuotojai, tuomet jie turi išeiti iš komisijos ir po trijų metų ir prarandama daug patirties, prarandama daug informacijos tokiu būdu. Taigi tokia yra viena e, išvadų. Žmogiškųjų išteklių srityje išvelgiame nemažai problemų. Perdoda, perdavus valdymą. Pone pirmininkė, baigsiu keliomis e, apibendinančiomis mintimis. Nuo šių metų pradžios veikia Europos išorės veiksmų tarnyba. Mes puikiai suprantame, su kokia rizika yra susijęs išorės veiksmų tarnybos teigimas. Mūsų vertinimu šį beitą reiktų, šį beitą reiktų pasigilinti, delegacijų lygmenio, aš manau, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp diplomatinių darbuotojų ir taip pat diplomatinė vaidmens ir pagalbos teikimo funkcijų, nes delegacijose nėra pagalba teikiama tik per programas ar projektus, yra užtikrinamas ir politinis vaidmuo, priekybinė, priekybos politika, politinės diskusijos su besivystančiomis valstybėmis. Taigi politinis vaidmuo smarkiai išaugo ir pagalbos įgyvendinimas tampa labai svarbus elementas. ir tam reikia, į tai reikia atkreipti dėmesį. Dar vienas klausimas, kurį reiktų įvertinti. Kaip išorės veiksmų tarnyba pradėjo savo darbą, kaip yra samdomi darbuotojai, jau jinai pabaiga, ponė pirmininkė. Taigi galbūt nėra visiškai susipažinta ir su komisijos procedūromis, delegacijos nėra susipažinusios su komisijos procedūromis, ypatingai delegacijų vadovai. Taigi tikrai jūs irgi pritarsite, kad ir parlamentaram, ir komisijos pareigūnams reikia laiko, kol galiausiai išsiaiškinama, kaip veikia ES mechanizmas. Ir kai yra pasamdomi nauji delegacijų vadovai, dviejų, trijų savaičių susipažinimui gali ir nepakakti. Jiems tikrai reikia per tą laiką daug ko išmokti. Na ir dar vienas dalykas. Pabaigai, ponė pirmininkė. Tai yra išorės veiksmų tarnybos atsakomybė ir DEFCO atsakomybės rytis. Ir čia irgi nėra aiškumo. Aš ir mes audito rūmose kalbėjomės su vyriausiai galiotinė ponė Ashton ir komisaru Piebalks. Apie tai ir galiu pasakyti, kad kol kas neplanuojame, bet esame numatę artimiausioje ateityje atlikti auditą dėl išorės veiksmų tarnybos darbo. Ir grįžtamas į to, ką sakiau pradžioje, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą kai vyksta auditas. Kada turėtų įvykti auditas? Šiais metais, po dviejų metų, ar tuo met, kai išorės veiksmų tarnyba jau bus padirbusi dviejus, trejus ar ketverius metus. Apie tai dar reiks irgi e, pakalbėti ir apsispręsti. Taigi ačiū, ponė pirmininkė, už kantrybę. Dėkoju pranešėjui ir kitiems komiteto nariams už jų kantrybę. Ačiū uždėmesį. Dėkoju, ponė Piksten, Pikstenai, už jūsų labai įdomų pasisakymą. Dabar pradėsime diskusijas ir pirmiausia, ponas Preda pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis PP e frakcijos pranešėjas šio klausimu. Ir man labai malonu, kad šiandieną, kalbėdami apie kolegos Mavronikolos nuomenę galime padiskutuoti šio klausimu. Dėkoju. Mm, Ponai Viksinui už suteiktą informa... informaciją. Mes turėtume gerinti išorės veiksmų administracijos sistemą. Na, pažiūrėjau, audito rūmai yra parengę ataskaitą, kurioje atkreipiama dėmesys į nemažai teigiamų aspektų. Bet ten išsakyta ir kritikos ir atkreipta dėmesys į netokius gerus elementus. Na ir jeigu jau kartą kalbame apie kolegos Mavro Nikolas nuomonę, tai turėčiau keletą pasiūlymų, kaip galima būtų geriau viską suformuluoti. Mm. Na. Mm, vienas iš veiklos perdavimo delegacijoms tikslų yra pagerinti išorės veiklą ir jau įsigalio Lis Lisabonos sutarčiai. Manau, kad visi, skaitant ir komisiją, turėtų dėti papildomas pastangas, tam, kad galėtume įvertinti mūsų išorės veiklą, įvertinti jos poveikį, turime veikti labai atsakingai ir turime stengtis, kad mūsų išorės veikla būtų matoma. O kodėl antrosios dalies, pono Mavro Nikolas nuomonė, tai visiškai sutinku su tuo, kas nurodyta toje dalyje. Tačiau, kai dėl kaiminystės politikos tai nuomonėje daroma nuorada į apskritai bendrijos pagalbą. Bet aš manau, kad čia reikėtų nesuplakti visko vieną krūvę. Na, o pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į trečiąjį punktą, tai čia daroma nuoroda į Europos auditorumų ataskaitą. Ir aš manau, kad čia reikėtų viską su, konkre, viską suformuluoti konkrečiau ir paieškoti pusiausvirus tarp um, vystomojo bendradarbiavimo pagalbos ir prekybos. Taigi aš manau, kad čia reikėtų daugiau lankstumo ir tas, ta pusiausvėra turėtų būti ne kažkokia abstrakti, bet tiesiog numatant konkrečias pareigybės, bandyti užsiekti, užtikrinti pusiausviro kartu ir vientisumą išorės veikloje. Bei atkreipsiu dėmesį į vieną dalyką, kuris neminimas nuomonė. ES delegacijos ir valstybių narių ambasados turėtų labiau derinti tai tarpusavyje savo veiklą. Tik tais taip galėsime užtikrinti veiksmingą vystamai bendradarbiavimą bei nuoseklę išorės veiksmų politiką. Naudonį lepkoju ponui Preda, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai pasisakysiu. Europos komisija iš principo pritarė audito rūmų ataskaitos išvadoms. Ši ataskaita pateikia argumentų įrodančių, kad pagalbos teikimo perkelimas iš Briuselio į delegacijas yra sėkmingas veiksmas. Aišku, kyla tam tikrų e, ribotų problemų dėl personalo narių, kurios, kurie yra atsakingi už programų valdymą ir gyvendinimą. Apie tai kalba ir jūsų nuomonės referentas savo nuomonėje. Aišku, trūksta ir ekspertų. Tiesa, kad personalo nariai irgi dažnai keičiasi. Kalbant apie ekonominę ir biudžetinę perspektyvą, kažin ar komisija ateitie numatys papildomų priemonių ir imsis tolesnių veiksmų, turint ribotą kiekį personalo narių. Na ir tam reikalingos trys sąlygos. Pirmiausia, kad delegacijos vykdytų vysto pagalbos politiką ir įgyvendintų pagalbos programas. Taip pat labai svarbu, kad uh, komisija turėtų galimybę geriau paskirstyti personalo narius įvairiose delegacijose ir taip pat galiausiai mes tikimės, kad nauji, naujos gairės dėl vystamo bendradarbiavimo politikos bus susijusios su įvairiomis programomis skirtomis e, besivystančiams valstybėms ir tai turės e, papildom e, teigiamos įtakos, užsitikrinant daugiau ekspertų ir darbuotojų delegacijose. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu pomui Mavro Nikolas, kuris apibendrins šias diskusijas. Aš manau, ponė pirmininkė, kad čia yra tik pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir aš norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Pinkstenas ir kiti kolegos. Jo pristatymas buvo tikrai labai inform informatyvus ir tai leis mums apsikeisti nuomonėmis dėl tų klausimų, dėl, kurių dar neaptarėme čia komitete. Na, o dabar dėl pasiūlymų kuriuos išsakė APP e atstovas. Man atrodo, tai yra primtina iš principo e, dėl to, ką jis pasakė, ką jis kalbėjo apie išorės veiksmų tarnybą ir mainus tarp įvairių ambasadų ir įvairių delegacijų. Čia tikslas yra juk galiausiai parengti tokį tekstą, kuris atspindėtų realiai situaciją, uh, Taigi mes palauksime dabar ir pakeitimų nuomoniai. Patikslinsime visus nuomonės elementus, klausimus, kuriuos jūsų vertinimu būtų galima patobulinti. Taigi dar pabaigai norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šioje salėje. Aš norėčiau, kad darbas vyktų sklandžiai, kad būtų tinkamai nušviestas tas sektorius, kuris, kaip sakė panas Pinkstenas, yra labai svarbus, siekiant užtikrinti, kuo galima geresnį pagalbos tiekimą. Europos Sąjungoje ačiū. Sausio 10-12 valanda yra pakeitimo patikimo terminas, 31 sausio balsuosime komitete, vystomo bendravimo komitete, 9 vasario vyks balsavimai, taigi dėkoju visiems, dabar perėsime prie 11 darbo tvarkės punkto, tai yra pranešimas dėl 11 EP ir Palestinos tarp parlamentinio susitikimo. Jis įvyko nuo spalio 30, vyko nuo spalio 30 iki lapkričio 3 dienos ir žodį suteiksiu Proncijas Derosa, kuris yra santykių su Palestina delegacijos vadovas. Prašau. Uh, much, uh, madam... Uh, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju visiems AFET komiteto nariams už man suteiktą galimybę pristatyti šią ataskaitą. Uh, Manau, kad tai iš tiesų labai svarbu, kad AFET komitetas būtų nuolatos informuojamas apie delegacijų e, veiklą. Taip jūs žinotusite, kas, kas yra vyksta ir e, kas vyksta ir kokius darbus atliekame. Vizitas šį kartą apsiribojo vizitų gazoje. Anksčiau šiais metais lankėmės vakarinėme krante. Dėl keliavimo apribojimų ir sunkumų neįmanoma uh, atlikti keletą vizitų tuo pačiu metu į vakarų krantą, į Jeruzalę ir į Gazą. Taigi mes tą vizitą padalinome pusiau ir šį kartą lankėmės Gazoje nuo spalio 30 iki lapkričio 4, jeigu neklystu, tai buvo ketvirtadienis. Pagrindinis mūsų vizito tikslas be abejo buvo susitikti su Palestinos e, teisėkuros tarybos nariais Ir pirmą kartą savo vizito gazoje metu susitikome su visomis politinėmis frakcijomis. Ankstesniais atvejais tai nebūdavo įmanoma susi, susitikti su uh, pokyčių ir reformų e, politinė grupė. Šį kartą mums tai pavyko ir buvo pasirašytas tarp Hamas ir Fata taikinimo dokumentas ir e, mums dėl to pavyko susitikti sustikti su visais politiniais atstovais. Norėjome, kad sustikimas vyktų Pelce pastate. Taigi, viena vertus tai buvo istorinis įvykis. Sutikome visus Hamas atstovus, Fatą atstovus, nepriklausomus politikus. Ir diskusijos buvo tikrai aktyvios. Aptarėme daug įvairių klausimų. Mes be abejo buvome labai mandagus vieni su kitais, bet aiškiai išreiškėme, kad Europos parlamentas palaiko demokratiją, pluralizmą ir e, toleruoja skirtumus. Taip pat mes remiame atvirą visuomenę. Kai kurie mūsų nariai iškėlė mirties bausmės klausimą ir mus patikino FAT atstovai, kad pasirašę Europos tarybos partnerystės už demokratiją dokumentą, jie įsipareigojo panaikinti ir uždrausti mirties bausmę ir kad jie ketina tai ir padaryti. Hamas teigia, kad jie buvo supratę, jog Europos valstybės privalo uždrausti mirties bausmę ir valstybės norinčios tapti ES nare, narėmis turėjo uždrausti mirties bausmę, tad jų nuomonė šiuo atveju šiek tiek skyrėsi. Taip pat kalbėjome apie gazos užėmimą, gazos ruožo užėmimą bei e, žodžio ir žiniasklaidos laisvę ir taip pat apie kitų organizacijų veiklos galimybės. Mūsų informavo FLP ir nepriklausomi politikai, kad gazoje tikrai nėra lengva laisvai reikšti savo įstikinimus ir jie išreiškė poreikį, pati, kad Europos parlamentas remtų juos. Teigia, kad būtų daug lengviau dirbti atvirai, jeigu ruožas nebūtų užimtas, jeigu jie nepriklausytų nuo pagrindinės e, šios regioną valdančios grupės e, gailestingumo, jeigu taip galima pasakyti. Taip pat jie labai aiškiai įvardino, kad ketina ir toliau e, laikytis, atlik, vykdyti tą rezistencinę, laikytis rezistencinio požiūrio ir nemažai buvo teigiančių, kad svarbiausia yra uh, užtikrinti taikę politinę rezistenciją. Tai buvo minima uh, iniciatyva e, jungtinėse tautose, pagal kurią 70 procentų tiek palesnio, tiek vakarų pakrantės gyventojų mane, kad jungtinės tautos gali atlikti svarbiausią vaidmenį užtikrinant taiką regione ir remiant Palestiną. Taigi, e, jungtinės tautos, remdamosis UNESCO sprendimu, e, grasino nutraukti finansavimą, kas jiems atrodo e, labai svarbus sprendimas. Tačiau buvo taip pat įvardyta nuomonė, kad galioja dvigubi standartai, tai įvardijo DLC atstovai. Jie teigia, kad reikėtų nepamiršti, jog arabų pavasaris vyksta ne tik viename regione, kad tai yra daug platesnio masto judėjimas ir kad artimuosiuose rytuose reikia kovoti ne tik už žmogaus teisės, bet ir už palestiniečių, taip pat egiptiečių, Sirijos gyventojų, Libano, gyven... E, e, Libijos gyventojų teisės. Taigi toks buvo pagrindinis mūsų vizito tikslas, bet be abejo Mes kalbėjome ir su ONRA, pabėgėlių agentūra. Ji mus patikino, kad labai trūksta lėšų toliau gyvendinti mokyklų ir sveikatos priežiūros programas. Ir taip pat kad, e, lėšo, kad programos skirtos kurti darbo vietas jau turėtų pasibaigti šiais metais ir jų vargu ar bus galima pratesti jas, kadangi trūksta lėšų. Taip pat kalbėjome apie vaikų padėtį gazoje, ten yra 230 tūkstančių vaikų, Vaikams, vaikai dalyvauja žmogus teisų ugdyme, taip pat e, jie yra mokomi apie jungtinių tautų re rezoliucijas ir maždaug 10 tūkstančių vaikų gazoje nelanko mokyklos, todėl kad gyvena atokiuose gazos vietovėse ir dėl politinio situacijos regione paprasčiausiai negali atvykti į mokyklas. Nekyla net abejonių, kad uh, Gaza, tam, Gaza yra vis dar tarsi atviras kalėjimas, kur jokia ekonominė veikla yra neįmanoma. Tik 5 procentai ekonominės veiklos vyksta ir dabar lyginant su ta veikla, kuri vyko prieš ruožą užėmimą. Taip pat tik tai 40 procentų užtikrinama gazoje E, įvairiausių produktų poreikio. Ir kalbant apie pagalbą, humanitarnę pagalbą, ji taip pat šio rožo nepasiekia. Trūksta statybinių medžiagų, reikia pastatyti be ne šimtą mokyklų ir kitas remontuoti, o tokių mokyklų pastatyti neįmanoma, nes trūksta statybinių medžiagų. Daug statybinių medžiagų atgabenama per tunelius e, iš Egipto tačiau ONRA tikrai negali e, parūpinti visų būtinų statybos medžiagų, o tais tuneliais be to gabenti prekes yra nelegalu. Todėl poreikis e, įvairiausių medžiagų yra didžiulis, taip pat kartais pasitaiko Izraelio puolimų Ir 50 procentų e, gazos gyventojų yra priklausomi nuo užsienio pagalbos, nedarbo lygis siekia 60 procentų, e, taip pat skurdo lygis yra labai aukštas, taigi tas gazos ruožo užėmimas praktiškai žlugdo visuomenę. Ir liūdiniausia, ką mes pamatėme, yra tai, kad nuo 2010 kovo buvo nušauti 29 vaikai, juos nušovė Izraelio kareiviai gazoje, kadangi tie vaikai per arti priartėjo prie sienos, prie gazos sienos. Izraelis yra nustatęs 300 metrų pasienio zoną gazos pusėje prie sienos su Izraeliu ir teoriškai, jeigu kas nors peržengia 300 metrų zonos ribą, jie yra tiesiog nušaunami. Ir palei sieną yra net ir ženklai, kad jeigu peržengsite šitą ribą, tai būsite, būsite nušauti. Tačiau realiai ta zona sudaro 600 metrų. Ir 19 iš 29 nušautų vaikų net nebuvo įėję 300 metrų zonos, jie prieartėjo prie sienos maždaug per 600 metrų. Skaudžiausia, kad vaikai žūsta. Taigi, turbūt prieš baigdamas dar turėčiau pasakyti ir beje, mielai sakysiu bet kokius klausimus, kuriems gali kilti, kad mes susitikome su NVO, lankėmės taip pat mokykloje, taip pat e, lankėmės vandens valymo e, įrenginyje, mus informavo apie tai, kokia yra situacija dėl vandens gazoje. Ta situacija yra iš tiesų sunki ir labai trūksta E, vandens valymo įrenginių, tad situacija gazoje tikrai labai niuri. Ir nežinau, ar gali būti dar koks sprendimas be e, tarptautinės bendruomenės įsikišimo, kad būtų pabaigtas toks e, gazos ruožo užėmimas. situacija gazoje tikrai negali ilgiau tęsti, to, tęstis tokia, kokia yra dabar ir negalima su žmonėmis elgtis taip, kaip yra dabar su jais elgiamasi. Ir paskutinis pastebėjimas būtų tai, kad mes susitikome ir su kaliniais, kurie neseniai buvo paleisti iš kalėjimų, e, mainais į Gilat šalis. Tie kaliniai buvo įvairaus amžiaus, nuo jaunuolių iki vyresnių e, žmonių. Vienas iš jų buvo praleidęs 25 metus kalėjime. Nors tas sustikimas buvo gana džiugus, bet e, ir, ir matėsi, kad e, jų nuotaikos vis tik yra įvairios. Vieni yra pikti ant užsienio ir tarptautinės bendruomenės, kiti pasiryžę kovoti už gazos gerovę. Ir e, iš 160 tarybos narių 22 priklauso PLC. Galbūt užsienio reikalų komitetas galėtų inicijuoti a, tą pranešimą, nes PLC neturi tokios teisės. Galbūt užsienio reikalų komitetas galėtų parengti pranešimą apie situaciją gazoje. Tikrai PLC nariai mielai prisidėtų ir jums padėtų tokį pranešimą rengti. Ir manau, kad reikia labai rimtai pažiūrėti tai, kokios yra gazoje palaikomos sąlygos, nes kas ten iš tikrųjų vyksta, tai yra formuojama nauja jaunų žmonių karta, kurie gyvi vien neapykanta Izraeliui. O tikrai to mums nereikia, mums reikia dviejų atskirų valstybių, kurios taikiai gyventų kaiminystėje. Ir jokio kito ilgalaikio sprendimo nėra. Reikia tiesiog įtikinti Izraelį. Ir baigti tokiu būdu tą situaciją, kuri dabar tęsiasi gazoje. Dėkuoju, pana Darosa, už šią suteiktą informaciją. Pane Kilnilson, prašau. Norėčiau dar kai ką pridurti. Na, tuo pačiu metu, kaip ir mūsų delegacija, į Gazą vyko ir moterų reikalų komiteto delegacija. Na ir mūsų tikslas buvo sužinoti, kokia yra moterų padėtis šiame regione. Ir dabar pasidalysiu tam tikrą informaciją. Taigi, gazos ruošte mes kartu su moterų reikalų komiteto delegacija apsilankėme e, įstaigoje, kuri rūpinasi moterų emancipacija gazos ruožė. Ir turiu pasakyti, kad gazos ruožė moteris yra išnaudojamas dvigubai. Tai viena vertus, panašiai kaip ir daug kur kitur pasaulyje, moteris kenčia dėl to, kad gyvena e, patriarchato sąlygomis, antros kenčia ir nuo blokados. Jų moterų situacija gazos ruošės ties ypač prasta. Apie tai nekalbama, bet ji tiesiog tragiška. Na ir e, tiesą sakant, dauguma gazos gyventojų yra vaikai, juos reikia pamaitinti. Um, pasirūpinti, kad jie rastų darbą ir taip toliau. Ir būtent moteriams tenka rū, tuo rūpintis, e, stovėti eilėse tam, kad gautų maisto produktus, kurių dauguma yra atvežami iš ES. Ir tiesą sakant, šie vaikai beveik neturi ateities perspektyvos ir, aišku, ši problema gulant moterų pečių. Gazos ruožė nedarbas yra milžiniškas ir moterų padėtis to pasaka yra labai sudėtinga. Taigi tiesiog noriu atkreipti dėmesį šį dalyką. Dar e, nurodys vieną dalyką, kuris e, gal uh, jūs nustebins. Norėčiau priminti filmą, kuris vadinasi um, Gazos keulė. Um, jis, šis filmas šiuo metu rodomas Prancūzijoje, gal kažkur ir kitur. Ir tiesą sakant, uh, tai yra komedija, bet joje tai, kas pavaizduota, visiškai atspindi tikrovę. Negalima teikti, kad e, filmas iškraipo tikrovę. Na ir be kita ko filme e, pasakojama istorija, kaip, pavyzdžiui, įsigijamas produktas Viagra. Asmo vyksta į vaistinę ir norėjo uh, nusipirkti Viagros ir neatsitiktinai pasitaikos šį sceną filmame, nes moteris e, gazas ruošiam ant pasako, kad Viagra yra vienas iš labiausiai nelegaliai kontrabandą atgabenamų produktų į Vagrą, nes vyrai um, nuobodžiauja, kita vertus yra prislėgti ir jiems reikia Viagros. Panegomis. Dėkuoju prieš mane pasisakiusiems už suteiktą informaciją, už pranešimus. Na, tikriausiai nereikia kartoti, kad jaučiu gazos ruožo gyventams didelį solidarumą. Bet aš norėčiau pasakyti kodėl aš esu ir Izraelio tautos bičiulė. Ir aš nemanau, kad e, dabartinė situacija gazoje yra tai, ko nori Izraelio žmonės. Jokių būdų taip nemanau. Aš bijau, kad e, situacija, kalbant apie artimų rytų taikos procesą, jau užtrunka gan ilgai ir amerikiečiai dabar e, ruošėsi rinkimams ir situacija paralyžuota. Poniai Ashton. Pone Ashton norėtų, kad e, situacija keistusi, tačiau ES negali nieko dabar sumastyti geriau, atsižvelgiant ir į dabartinės ES problemas. Taigi, mano manimu, Europos parlamentas turėtų suvaidinti savo vaidmenį ir atėjo laikas imtis iniciatyvos ir aš manau, kad e, ponas Derosa teisingai sako, kad e, ir teisingai siūlo, kad e, užsienio reikalų komitetas imtųsi iniciatyvos ir parengtų pranešimą savo iniciatyvą apie situaciją gazoje. Ir kad darytų spaudimą tam, kad būtų išspręsti esminiai klausimai. Aš taip pat manau, kad pati situacija Gazoje ir taip pat e, kalbant apie dvišalius santykius tarp Izraelio ir Palestinos, čia dar reikia nepamiršti ir arabų pavasario konteksto ir neseniai mačiau baisius dokumentus per BBC, man atrodo, apie situaciją dėl tos vienišumo dėl, situacijos dėl e, įstatymų nepaisimo ir Egipte, tai iš principo rodo, kad tai kelia grėsmę visiems emigrantams ir Izraeliui taip pat. Taigi aš nemanau, kad mes galėtumėme ignoruoti tą situaciją ir reikia tikrai imtis iniciatyvos ir parengti savo iniciatyvą pranešimą, kaip sakė ir, ir siūlė ponas Prancės Deros. Ačiū. Ponas Landsbergis. Thank you, madam. I would like to ask Ms. Ačiū, ponė. Aš norėčiau paklausti pono Derosos. Jis tikrai turėjo puikią galimybę ten pabūti ir pasikalbėti, pasikalbėti su politikais e, Gazoje, Hamaso lyderiais. Fata, jūs turėjote galimybę pasikalbėti ir su Fata, ir su Hamas. Ar negalėtumėte pasakyti, ar tos organizacijos turi aiškesnės vizijos apie savo šalies teritoriją ir jos sienas su kaiminėmis šalėmis? Ar jos turi kokį tai įsivaizdavimą, kaip tai turėtų atrodyti? ir bendrą požiūrį, kaip e, dirbti ir gyventi su kaiminėmis šalimis šalimis, vis, kurios visos būtų vienodai pripažįstamos, įskaitant ir Izraelį. Ar jie turi bendrą poziciją, abi tos organizacijos ir Hamasas ir Fatah? Galbūt galime tikėtis, kad bus vien, vienas lyderis būsimoje Palestinoje, o ne dvi konkuruojančios lyderystės, skirtingai vertinančios situaciją apie Izraelį arba apskritai kaiminės valstybės. Ar Gaza ir Palestina yra pasirengę tapti milijonų pabėgėlių gyvenančių stovyklose namais, kaip jos vertina tą situaciją, kaip, kaip Palestina vertina tą situaciją ir, ir gazos ruožas taip pat. Ar jie vertina savo šalį kaip šalį, į kurią būtų galima atvykti, sugrįžti? Ir integruoti tokius žmonių kiekius. Ir gazai jau ir dabar yra perpildyta. Taip pat kalbant ir apie būsimos Palestinos valstybės perspektyvas, pasirašyti tarptautinės sutartis, taip pat karinis saugumas, pavyzdžiui, su Rusija, Kinija, prievolės ginti vieną kitą dvišalių pagrindų, Palestina būtų priversta ginti Kiniją, Kinija būtų priversta ginti Palestiną. Tai būtų toks tarptautinis susitarimas, arba jį galėtų tvirtinti jungtinės tautos. Ar tai atneštų daugios, daugiau taikos regionui, ar daugiau grėsmių priešingai? Galbūt kalbėdamėsi su Hamas, jie ką nors pasakė apie e, dvišalių šaudimus. Nes ir kitoje pusėje gal buvo vaikų, kurie buvo nužudyti ir nušauti. Ar tokius veiksmus jie smerkia, ar jiems pritarė? Ir ar gali juos sustabdyti? gal mums tai yra galimybė tiesiog daugiau sužinoti iš jūsų tiesiog. Ačiū. Merci, monsieur Lansbergis. Ačiū, ponė Landsbergi. Ar ponas Derosa dar norėtų pridurti kažką? I'd like to speak to a lot of the points. Uh, first of all, could I point out that I'm chair of the, of the DPLC and I'm not... Aš uh, nesu pirmininkas uh, ir nežinau tikrųjų uh, minčių, nei Hamas, nei Fata, nei Palsa, aš žinau tik tą, ką man sako. Ir jie yra išrinkti ir um, aš, mes jau susitikome su renkamomis organizacijomis, ne su nerenkamomis ir ypatingai ne su tom, kurios uh, atlieka tuos uh, smurtinius veiksmus. Aš tikiuosi, kad ateinančiais metais mums pavyks suorganizuoti tarp parlamentinį susitikimą, kuriame galėtų dalyvauti visų politinių grupuočių e, nariai iš Palestinos, iš vakarų e, kranto. Jis galėtų vykti čia Briuselėje. Nuo 2006 metų nieko panašaus nevyko, o manau, kad tai būtų labai naudinga. Visus juos čia susikviesti ir tada tie visi klausimai galėtų būti užduoti tiems, kurie iš tiesų atsakingi už uh, um, už situaciją gazoje, nes aš esu tik tai atstovas, čia buvęs Europos parlamento narys. Tad negaliu kalbėti kitų organizacijų vardu, nes neturiu tokios, tokių įgaliojimų. Aš jums mielai galiu atsiųsiu e, ataskaitą ar protokolą mūsų vykusių susitikimų. Ten yra įvardinti visi, visos nuomonės, kurios buvo įvardytos. E, ataskaita yra maždaug 40, 14 puslapių, galėsiu jums persiusti ją ir bet kuriam kitam nariui, kuriam tai bus įdomu. Mes tiesiog bandėme labai aiškiai vardinti, kad Europos parlamentas prieštarauja smurtui. Dauguma PLC narių, įskaitant ir kai kuriuos Hamas ir kai kuriuos Fata ir kai kuriuos nepriklausomus politikus, teigia, kad jie taip pat norėtų dėrybų, o ne e, tokių drastiško, drastiškos okupacijos. Jie taip pat minėjo 67 metų sienas. Hamas išreiškė savo nuomonę, dėl to ji yra abstraktoka, bet vis tiek buvo teigiama, kad jie pritartų vis tik tai Palestinos valstybės kūrimui. E, nors tos nuomonės ne visų visiškai sutampa. E, kalbėjome taip pat, kaip galima būtų tos įsipareigojimus konkretinti ir gazos ir Izraelio santykius apibriežti, bet mes labai aiškiai įvardėjome, kad dabartinė situacija turi baigtis. Tarptautinė teisė turi gerbti visi, ypač konfliktinėse situacijose. Ir tiek Izraelis turi laikytis tarptautinės teisės nuostatų, bet ir Palestina turi daryti tą patį. Ir negalima jos laužyti bet kokiu, dėl bet kokių priežasčių. Tuo labiau, jeigu tai kenkia gazos e, gyventojams. Mes atlikom savo vaidmenį kaip parlamento atstovai, įvardyjome labai aiškiai parlamento nuomonę ir taip pat teigiame, Jiems, jiems įvardėjome, kad mums labiausiai rūpi Palestinos gyventojai, paprasti žmonės, kad mes tiesiog norime, kad būtų gydamos palestiniečių žmogaus teisės. Ir patys palestiniečiai gali apsispręsti dėl to, kokios nori ateities politinė prasme. Bet aš nemanau, kad galima tikėtis, kad apskritai gali egzistuoti visuomenė, kuri politinė prasme turi visiškai vienodas pažiūras. Net ir demokratinėse valstybėse niekur nėra vienos politinės partijos. Yra kelios politinės partijos, kurios tam tikrą prasme konkuruoja ir tas pats turėtų būti ir Palestinoje. Ten yra dabar maždaug 14 skirtingų politinių grupių vakarų krante, e, rytų Jeruzalėje ir Gazoje. Tad teikti, kad turėtų būti tik viena politinė jėga, tarkim, fata, tai yra tikrai nerealu. Bet pagal taikinimo e, sutartį e, turi būti sutarta dėl tolesnių žingsnių link Palestinos valstybės kūrimo. Ir reikia aptarti galimų rinkimų organizavimą, taip pat rinkimų komisijos teigimą, kuris stebėtų e, tokius rinkimus. Mes galėtume taip pat dalyvauti rinkimų stebėjime, nes tai buvo daroma anksčiau. Bet svarbiausia, mano nuomonė, būtų tai, jeigu vyktų tokie rinkimai, kad visi dalyvaujantis juose turėtų garantijų iš tarptautinės bendruomenės, iš JAV, iš Europos, kad rinkimų rezultatai bus gerbiami. Ir pastaruoju metu taip tikrai nebūdavo. Ir aišku, nereikia draskyti senų žaizdų, bet reikia, reikėtų siekti taikios rezoliucijos, kurioje reikėtų ją parengti ir joje įvardinti, kad mes ir Europa ir gerbtume rinkimų e, Palestinoje rezultatus. Jeigu mes to nedarysime, tai negalėsime vadintis demokratija, kaip kad save vadiname. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Manau, kad būtų labai naudinga užsienio reikalų komitetui parengti pranešimą savo iniciatyvą. Žinoma, negaliu to būtinai reikalauti, bet manau, kad tai būtų tikrai gera mintis. Ir dar, ką, nes, ko nepaminėjau, Mes lankėmės universitete, dviejose universitetuose Gazoje. Ir pasak e, statistikos, ten yra 50 tūkstančių jaunuolių besimokančių universitetuose, tačiau mažiau negu 10 procentų universitetą baigusių jaunuolių susiranda darbus. Ir svarbu tai, kad nei vienas gazo studentas negali pasinaudoti Europos Erasmus studentų mainų programa. E, tai yra todėl, kad iki tam tikro amžiaus studentams neleidžiama palikti gazos ruožą, tiesiog išvažiuoti iš jos ir tuo labiau vykti į Europą. Dėstytojams leidžiama, tačiau studentams ne. Ir jie dėl to negali pasinaudoti šitą puikią progą studentų mainų programa. Ir manau, kad čia reikėtų taip pat imtis tam tikrų veiksmų ir kad Izraelio valdžia leistų studentams keliauti. Ir dar vienas dalykas, kuris gal ne visai tiesiogiai susijęs su Gaza, tačiau tiesiogiai susijęs su susitaikymu tarp Izraelio ir Palestinos. Tai yra beduinų klausimas. 200 tūkstančių beduinų gyvena tose teritorijose, Izraelija 20 tūkstančių iš jų gyvena C zonoje, kurią dabar kontroliuoja Izraelio karinės pajėgos vakarų krante. Ir dabar Izraelio vyriausybė planuoja 30 tūkstančių e, beduinų perkelti į kaimelius, kurie galėtų būti prilyginti tik tai indienų rezervatams. Sąlygos yra ten tokios pat. Ten nėra net elektros ir vandens normalaus tiekimo. Taigi čia yra dar vienas atvejis, kai žmogaus teisės nėra gerbiamos jokių būdų. Tad mes turėtume reikalauti, kad e, tose, tame regione būtų gerbiamos žmogaus teisės. Ir tokių situacijų nebūtų, nes Europos stiprioji pusė ir yra, kad mes reikalaujame iš savęs ir iš kitų, kad būtų laikomasi taptautinės teisės nuostatų. Ir manau, kad e, šis komitetas taip pat turėtų žengti atitinkamus žingsnius, kad to būtų siekiama ir Izraelija, Gazoje ir Palestinoje. Dėkui. Tenek Vujie. Ačiū, ponė Tanokai, norite pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Jau nekartą anksčiau esu teigęs, kad aš nemanau, jog pluralistinė demokratija yra tiesiog susijusi su balsavimais. Kalba eina ir apie pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, pagarbą mažumo, mažumų teisėms, e, žmonėms, kitos religijos žmonėms ir moterų teisėms artimuose rytuose. Hamasas, atsiprašau, ponė Derosa, yra kaip laikinas, laikina Airių, Airijos armija, tai yra teroristinė organizacija. E, Airiai niekada nesilaikė atitinkamos hartijos ir dabar Hamasas taip pat siekia sunaikinti žydų valstybę. Taigi, kodėl aš turėčiau ar kažkas iš mano aplinkos gerbti šią partiją, nors ji ir yra išrinkta daugumos e, balsavimu, bet mano žodinė tai nereiškia demokratijos ir taip pat atitinkamos kitos organizacijos gavo 60 procentų ir panašiai. Jeigu jie vykdys savo politiką, vienas žmogus, vienas balsas, tuomet jie niekada nieko nepeš, bet demokratija tikrai nėra vien tik tai rinkimai, tai yra ir partijos, kurios turi siekti tam tikrų laisvių, garantuoti tam tikras laisvės ir nebijoti, kad kažkada jie neteks valdžios, o nekurti tokių taisyklių, kurios neleistų jų pašalinti iš valdžios. Taigi viskas yra kur kas sudėtingiau ir jeigu Hamasas vėl bus išrinktas, tikrai problemos nesibaigs, nes mąstymas, jų mąstymas ir mūsų mąstymas labai smarkiai skiriasi. Ačiū, ponia Auken. Ačiū labai trumpai, sureaguosiu tai, ką pasakė Tenokas. Būtų įdomu pažiūrėti, kiek Izraelio partijų pripažįsta Palestiną. Keletas gal, bet dauguma tai ne. Ne žemėlapiuose jie ne, nežymi Palestinos. Ir aišku, jūs skirtingai gal vertinate demokratiją, bet aš nestebėjau tų rinkimų. Bet esmė, kad mes tiesiog norime pasirūpinti žmonėmis. Ir dabar trumpai sureaguosiu į kolegos Landsbergio pasisakymą. Man atrodo, būtų nuostabu, jeigu žmonės iš Sovietų sąjungos visuomet remia tuos žmonės, kurie gyvena okupacijoje. Gaza tai yra užgultyje, bet visa Palestina gyvena okupacijoje ir parlamente nekarta uh, kalbėjome apie tai, kiek smurto patiria civiliai gyventojai. Ir okupantai būtent tą daro. Ir aišku, tos, tas raketų šaudimas buvo visiškai nesąmonė, mes tą pasmerkėme. Tačiau kita pusė naudojasi brandolinėmis raketomis, sraigtasparniais, sunkiai ginkluotę. Mano manimu, tai tikrai nėra geriau nei paleisti tas raketas. Vis tiek tai yra žudomi žmonės ir būtų nuostabu, jeigu uh, iš buvusių okupuotų valstybių žmonės geriau suprastų tuos, kurie gyvena okupacijoje. Ir aš manau, kad dauguma kolegų parlamente iš tų valstybių remia mūsų rezoliucijas, kiek žinau, bent jau likščioliai. Ir dar vienas dalykas, ką jūs labai, kas yra svarbu, ką jūs paminėjote, ponia e, Landsbergi, būtent pabėgėlių stovyklos. Šiame komitete Tai yra būtent tas komitetas, kuris ir turėtų tai svarstyti, nes niekas ne, nepriima tų žmonių, kurie dabar ypatingai gyvena Libane ir kokia bus tų žmonių ateitis. Jų tarptautinės teisės yra aiškios, jie turi teisę sugrįžti. Tačiau akivaizdu, kad tų teisių niekas nesilaikys. Europa pritarė, kad nebus laikomasi tų teisių ir mes turėtumėme būti sprendimo dalimi, ne vien tik tai jiems pasakyti, uh, Na, Libanas, nesvarbu, kas ten kitas bebūtų, be tiesiog viską turi, visko turite atsisakyti. Labai svarbu, kad mes įtrauktumėme tai darbo atvarkę ir pakalbėtumėme, kokia yra mūsų vizija apie tuos žmonės. Žmonės mes delegacijoje apie tai kalbėjome, bet realiai nekalbėjome apie tų žmonių ateičiai, nes net nesuvokėme ir nežinome, ką daryti. Tik pinigais to neišspręsime, reikia ir politinių priemonių. Uh, Na ir atsiprašau, bet aš gazoje irgi lankiausi tuo pačiu metu delegacijoje, bet moterų teisų komitetas irgi lankėsi gazoje ir tose vietovėse. Ir galiu tik tai pritarti, ką sakė Proncijas apie pastatus, ypatingai moterų situaciją. Izraelis tiesiog teigia, kad nereikia čia remti moterų beduinių, nes ten tokia kultūra pas, pas juos. Tačiau labai svarbu tas moteris paremti, nes tai yra beduinų ateitis. Tai yra nuostabų žmonės, kuriems tikrai reikia mūsų pagalbos ir paramos. Ačiū. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Norėčiau, kad baigtumėme diskusijas. Ponas Derosa yra užbaigs diskusijas. Labai labai trumpai, ponė Derosa. Taip, labai labai trumpai. Vėlgi tik tai norėčiau pakartoti, kad jokių būdų nesu Hamaso atstovas ar Fatos atstovas. Jokių būdų. Aš tiesiog pasidalijau parlamento vertybėmis santykiuose su taryba, aš turiu savo politinių įsitikinimų, taip, taip, bet kaip delega, delegacijos vadovas, aš atspindžiu tik tai parlamento nuomonę ir poziciją. Ir tą dariau sąžiningai ir nuosekliai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ponas Tenokas paminėjo airiai. Aš esu iš Airijos. Ir kai 69 metais armija buvo įsteigta, aš visą savo politinį gyvenimą paskiriau tam, kad su jais kovočiau ir juos nugalėčiau. Tai, kai 94 metais tapau ministru, aš su jais kalbėjausi ir dėrėjausi dėl taikos su, su Airijos armija. Taigi, labai svarbu suprasti, kad Hamasas yra organizacija, kuri save vertina kaip išlaisvinimo armija, partija ar kažkaip panašiai. Tiesiog tai yra žmonių šutvė, kalba eina ir apie demokratus ir antidemokratus. Visada tokiuose organizacijose yra visa plejada žmonių, taigi reikia kalbėti su tais, kurie nori žengti į priekį, tie, kurie nori sukurti nepriklausomą demokratišką Palestiną ir izoliuoti tuos, kurie to nenori. Ir tą darome ne taip, ne, nelgdamėsi su visais vienodai. Ir ne, nes, negalime teikti, kad negaliu su tavim kalbėtis dėl to, kad tu esi Hamasas. Reikia su jais kalbėtis ir tikėtina, kad galima būtų išsiderėti taikaus sprendimo, nes negali dėrėtis dėl problemos sprendimo, kuriant Palestinos valstybę tik su 40 procentų, 40 procentų atstovaujančiems e, žmonėms, atstačiai žmonėmis. Reikia surasti tą platų konsensusą, taip pat ir Izraelio žmonėms, kad būtų susitarta dėl taikaus sambuvio su Palestinos valstybe. Taigi, nebandykime kažkaip ignoruoti kurių tai elementų ar Palestinos ar Izraelio pusėje. Mes turime suvaidinti vaidmenį, pozityvų vaidmenį, bandyti suvienyti tą žmonės, o ne atstumti juos. Ačiū. Pone Derose, kągi, baigėme diskusiją šiuo klausimu, periname prie 12 punkto. Pranešimas, pranešimas dėl 4 AP ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto susitikimo. Sutikimas vyko Tiranoje gruodžio 8-9 dienomis šiuo klausimu pasisakys ponas Kukan, kuris buvo vienas iš e, to susitikimo pirmininkų. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vidaus politinė situacija Albanijoje iki visai neseniai pasižymėjo didelį įtampą. Nuo 2009 metų birželio mėnesio Tai prasidėjo, kai e, socialistų partija ir opozicija pradėjo boikotuoti parlamento darbą. Ir tokia įtampa pasiekė viršūnę šių metų sausio mėnesį, kai policija nušovė keletą asmenų e, demonstracijų gatvėje metu. Šiais metais savivaldos institucijos Albanijoje gegužės mėnesį vėlgi e, buvo laikomos e, tokiomis, kur buvo perrinkti socialistai. Ir Albanijai buvo nerekomenduojama uh, suteikti demokratiškos valstybės statuso dviejose ataskaitose. Uh, Tuo metu Europos institucijos ir Europos parlamentas intensyviai stengiasi rasti sutarimą tarp dviejų konfliktuojančių pusių. Ir pastaraisiais mėnesiais e, Europos e, specialaus ambasadoriaus sektoriaus sėkmė ir Europos komisijos, ypač pono Samino, generalinio direktoriaus, dėka buvo pasiektas kompromisas tarp dviejų konfliktuojančių pusių. Parlamento darbas dabar vyksta, jame dalyvauja ir opozicijos atstovai. Ir parlamentos stabilizavimo asociacijos komitetas parengė bendrą deklaraciją. Verta ją paminėti, nes per trimis ankstesnėmis progomis nepavyko tokios deklaracijos parengti, dėl to, kad buvo nesutaikomi skirtumai tarp dviejų Albanijos e, politinių partnerių. Jų susitikimas įvyko gruodžio 8-9 dieną. Jis susilaukė labai daug žiniasklaidos dėmesio taip pat ir pareigūnai juo labai domėjosi. Visi Albanijos e, politiniai stovai dalyvavo, 14 jų buvo. E, vyko susitikimas su Albanijos socialistų partijos pirmininku, teisingumo ministru, taip pat užsienio reikalų ministru, ministro pirmininko pavaduotoju, e, Ponas Barišė dėja ne, ne, nebuvo tuo metu šalyje, tad e, atvyko jį, jį pakeičiantis atstovas. Daugiausia diskusijose buvo kalbama apie Albanijos parlamento reformas. E, visi Europos parlamento nariai, du iš EPP, du iš socialdemokristų, vienas iš Aldė ir vienas iš Žaliųjų, pateikė ir e, išreiškė labai konstruktyvų požiūrį ir kalbėjo vienu balsu. Už tai esu labai dėkingas ir noriu padėkoti jiems. Po to pavyko parengti bendros rekomendacijos tekstą, kuris vėlgi patvirtino naująją, pozityvesnę politinę situaciją šalyje. Iš esmės, vizitas buvo gana sėkmingas, Jeigu dabartinis bendradarbiavimas tarp dviejų politinių blokų leistų stabilizuoti politinį klimatą Albanijoje, šalis galėtų žengti teigiamą žingsnį e, siekia narystės Europos Sąjungoje per ateinančius metus. Ir būtų labai naudinga, jeigu Europos parlamentas galėtų parengti rezoliuciją dėl Albanijos iki tarybos sustikimo birželio mėnesį. taip būtų galima įrodyti dar kol kas labai silpną bendradarbiavimą tarp dviejų politikos e, blokų. Turiu galvoje e, e, prezidento rinkimą, rinkimus ir asamblėjos darbo taisyklės. ES ambasadoriai sustikimo tiranoje metu buvo gana skeptiškai nusiteikę dėl bendradarbiavimo testinumo. Jis jiems atrodė labai paviršutinišk, paviršutiniškas ir inicijuotas užsieniečių, būtent Europos Sąjungos, siekiant e, paskatinti Albaniją žengti įstojimo keliu. Tačiau e, valdžios pasidalymas Albanijoje dar lieka neaiškus. Aš pats esu iš prigimties optimistas ir jau pastebima teigiama gaida. Vyksta bendradarbiavimas tarp politinių priešininkų. Entuzijazmo gal nelabai daug, bet bendradarbiavimas vyksta ir duoda rezultatų. Taigi, ir tokia bus mano išvada ir pagrindinė žinia, mums svarbu, būtina, kad ES institucijos, įskaitant ir ES parlamentą bei visas politinės frakcijas ir maniškę EPP, būtina, kad mes kalbėtume vienu balsu ir skleistume vienodą žinę visiems politiniams žaidėjams Albanijoje. Ir taip pat reikėtų vengti neteisingų e, žinučių pasiuntimo tam, kad nepakenktume dabar vykstantiems politiniams e, virsmams. Albanija dėl dviejų pagrindinių politinių e, blokų nesutarimų jau kelis metus kentėjo, o Albanija tikrai nusipelno geresnio. Ir manau, kad dabartiniai pokyčiai susiklostė todėl, kad e, Albanai suprato, jog be rimto politinio dialogo šalis negalės žengti pirmin. Tad e, nesugadinkime šitų prasidėjusių pokyčių. Dėkui. Dėkoju ponui, ponė Kukan, ponas Postinaru. Jis yra delegacijos vicepirmininkas. Na, pirmiausia, norėčiau pritarti pono Kukonai delegacijos vadovui. Ir visiškai pritariu jo nuomonė ir pastaboms. Taip pat norėčiau priminti vieną labai svarbų susitikimą, susitikimą su prezidentu. Taigi tikrai negalima teikti, kad buvo bendravama tik tai su viena partijoje. Kaip prezidentas jis tikrai e, bando svienyti šią labai suskaldžiusią šalį. Ir yra trys dalykai, kuriuos komisija turėtų atsižvelgti. Pirmiausia, jeigu norime, kad e, tarp dviejų partijų vyktų tvarus procesas, o taip pat, kad būtų įgyvenintas 12 koalius prioritetų planas, tai reikia, kad būtų keičiamas rinkimų įstatymas, o taip pat, kad būtų įdėkta reikalinga infrastruktūra. Ir tokiu būdu būtų užtikrinta teisės viršenybė ir galėtų vykti rinkimai. Antra, prezidentas minėjo, kad žiniasklaida e, tarsi neleidžia informuoti E, Albanijos visuomenės apie jos kaip pareigas, kaip prezidento pareigas. Jos yra tikrai unikalios ir jeigu valstybės vadovas tai minė, tai, tai tikrai verčia susirūpinti. Ir todėl komisija ir parlamentas turėtų tą faktą žinoti ir stengtis, kad Albanijoje būtų užtikrinta žodžio ir žiniasklaidos laisvė. Na ir ga, galiausiai, kai kalbame apie santykius tarp institucijų, tai prezidentas patvirtino, jog e, ministro pirmininko delegacija darė nuorodą į tokį vadinamą kūdėtatą, kai e, prokuroras, viešųjų tarnybų vadovai ir prezidentas prisidėjo prie viso to ir tokiu būdu buvo pažįsta šalies reputacija. Ir reikia neleisti, kad ateitie tokia susiklos, situacija susiklostytų dar sėki. Taigi labai svarbu bendraujant su Albanija kalbėti vienu balsu, kad tas balsas būtų ar komisijos, ar parlamento. Ir mums labai netrūko, kad e, dele, delegacija būtų uh, pasiekusi uh, jog e, prezidentas būtų pasakęs viešai, kad bus tengiamas įgyvendinti 12 prioritetų planas. Tačiau vėliau ponas Dolis to proceso metu padarė pareiškimą ir jis tarsi e, leido suprasti, kad ponas Dilema yra psichiškai nesveikas. Ir kas tai besakytų socialistų ir APP atstovai, toks pareiškimas iš tikrųjų yra pragaištingas ir ateityje reikėtų išvengti tokių pačių situacijų, jeigu norime paremti tą procesą, kurio, kuris tik prasidėjo, kuris yra labai dar trapus ir turime pasirūpinti, kad tas procesas būtų tvarus, o jeigu to norime pasiekti, tai kalbėkime vienu balsu, nes tai duos e, naudos Albanijai ir mūsų europinėms vertybėms. Ir beje, įvyko susitikimas Albanijos su naujuoju elitu, tai pavyzdžiui, susitikimas e, vienoje aukščio slavimo mokykloje ir jaunuoliai išsakė nusivylimą savo politiniais lyderiais ir jie vylėsi, kad Albanija žengsi priekį, taisys savo trūkumus jų visuomenės labai. Uh, Aš, dėkuoju, pane pirmininkė, aš nesilankiau Tiranoje su delegacija, bet Staniravas Vilčevis, kuris iš mano frakcijos ten dalyvavo, o taip pat ir sekretariatas paprašė e, pirmiausia manęs padėkoti mūsų pirmininkui, ponui Kukonai, kuris tikrai pasirodė iš geriausios pusės. Ir esant tokioms aplinkybėms negali kitaip, kaip elgtis diplomatiškai. Tikrai mm, gaila, Viktorai, kad sakei tą, ką sakei. Nebūtina kartoti tai, kas jau buvo kartą išsakyta. Ir tokio pobūdžio pastabos e, šiame kontekste yra kontraproduktyvės. Mes tiesiog turime motivuoti žmonės Albanijoje, abiejose politinėse partijose, tam, kad jie rastų būdų, kaip bendrauti tarpusavėje. Nesu tiek optimistiškai nusiteikęs e, taip kaip jūs. Tiesiog manau, kad abu blokai taip yra tarpusavį susikirtę, jog dabartiniams lyderiams turėtų daugiau veiksmų laisvės, ne vien tik tais prezidentas, bet ir kiti politikai turėtų turėti daugiau veiksmų laisvės tam, kad galėtų kurti tarpusavio pasitikėjimą ir tokiu tik būdu bus žvelgiame į, ma, į priekį, į ateitį, o ne į praeitį ir apsiribojant vien tik tais kerštu. Na, nu, šiaip sutinku su jumis abiem dėl to, kad tai buvo žingsnis į priekį. Tačiau tenka pripažinti, kad tai buvo labai menkas žingsnis ir nėra uh, E, garantijų, kad e, bus šengtas kitas žingsnis ir nebus trypinėjama vietoje. Aš noriu e, būti optimistiškai nusteikęs, noriu tikėti, kad birželio mėnesį bus kai kas pasiekta, bet tokių susitikimų, kitų birželių dar reikės nemažai tam, kad būtų pasiekta uh, rezultatų. Taigi mes privalome e, e, veikti kiek įmanoma e, energingiau, tačiau kitą vertus turėtume būti sąžininkai ir ne, neklaidinti albanų, nepažadėti per daug, nes jeigu nu, norime, kad būtų pasiektas tas etapas, kai uh, mm, Albanijos valstybė pasiektų tą geidą, pageidautiną uh, etapą, tai reikia nuveikti dar daug daugiau, reikia daugiau tų teigiamų žingsnių. Net jeigu ir nedidelė pažanga, e, mes turime būti nusteikę optimistiškai, turime motivuoti um, albanus. Ir nėra viskas tik juoda raudona. Yra ir kitų alternatyvų, kurias turėtume paremti Albaniją, jeigu norime, kad būtų daroma pažangačia. Čia dabar žodį suteiksiu ponui Tremopolius. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš buvau delegacijos narys Albanijoje ir mes matėme visą tai ką šiandien mums e, papasakojo ponas Kukan. Iš tiesų jis labai diplomatiškai sprendė ten iškilusias problemas ir aš norėčiau susi... Bet dabar pasakoti apie tas problemas, su kuriamis susiduria valstybė. Yra neigiamų, neigiama tradicija, neigiamų tradicijų, organizuotų nusikaltelių e, tradicijų, ir be partijų bendradarbiavimo nebūtų įmanoma išspręsti tokių problemų. Yra nemažai dalykų, partijų finansavimas, pavyzdžiui, kas turėtų vykti kur kas skaidriau, demokratiškiau, nes kalba eina apie atitinkamus interesus, kurie gali daryti įtakos e, politiniam gyvenimui. Taigi reikia sukurti atitinkamą strategiją tam, kad būtų užtikrinamas skaidrumas, kad būtų kovojama su korupcija ir panašia praktika. Sukčiavimas irgi gan gajus, taigi teismų sistema, administra, šalies administracija turi būti sutvarkyta taip, kad būtų mažiau korupcijas, taip pat turi būti ginamos ir užtikrinamos žmogaus teisės, mažumų teisės, taip pat žiniasklaidos laisvė ir taip pat reikalinga siekti pažangos aplinkosaugos srityje ir nuosavybės atkūrimo srityje. Taip pat reikia vengti ir kovoti su ksenofobija, ypatingai tarp jaunimo. O kokia situacija yra dabar šioje šalyje, šioje šalyje, kuri yra iš principo susiskaldžiusi, mes matome, kad tikrai egzistuoja uh, opozicija tarp dviejų pagrindinių valdžios partijų. Yra socialistų opozicija ir noras pagražinti tą gyvenimą ir realijas ir partijų, kurios dalyvauja parlamente. Ir pasisakėme su įvairiomis, pasikalbėjome su įvairiomis politinėmis partijomis. Ir iš principo panašu, kad situacija šiek tiek nurimo, kad nenorima dar kaitinti tos situacijos ir visgi santykiai su socialistų judėjimo pirmininku suprastėjo. Ir apmaudu, kad taip atsitiko, tai nėra naudinga mūsų santykiams, ypatingai išvelgiant į tai, ką pasakė socialistų lyderiai. Taigi reikia surasti bendrą kalbą ir negalima skleisti neteisingos informacijos. Mes socialistų partijos pirmininkui paaiškinome, kad Europos parlamentas nėra viskas. Yra čia skirtingų pozicijų, skirtingų partijų, frakcijų, kurios ne visada su, sutarė. Ir mes privalome kažkaip nuraminti tas, užsklaidyti tas žaizdas, kurias atvėrė parlamento pirmininkas. Stambiausių partijų vadovai turi kažkaip susitarti, kad būtų pasiekta pažangos, kad būtų atvertos Albanijos europinės perspektyvos, nes Albanija gali suvaidinti labai svarbų stabilizatoriaus vaidmenį šiame Balkanų regione. Pirmininkė dėkoju, aš manau, kad visi norintys pasisakė, taigi baigėme diskusiją šiuo klausimu. Dabar pereisime prie 13 punkto. Pranešimas dėl Europos parlamento rinkimų stebėjimo delegacijos Nikaragvoje. Delegacijos misijos Nikaragvoje. Lapčio 6 dieną vyko visuotiniai rinkimai. Delegacija nuo 3 lapkričio iki 8 e, lankėsi Nikaragvoje ir dabar ponė Ajala Zender pristatys e, delegacijos e, rezultatus. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tiesiog norėčiau informuoti komitetą apie mūsų delegacijos vizito Nikvaragvoje rezultatus. Ir aš vadovau tą delegacijai ir tai buvo puikiai patirtis. Ir labai naudinga patirtis. Na, įvyko rinkimai lapkričio 6 dieną ir sakiau su vicepirmininkė, o taip pat ir su, na, su parlamento atstovais, ir Parlafem atstovais. Na ir prieš rinkimus būtų įvairių sunkumų, komplikacijų. Nuo 2008 metais tie sunkumai tęsiasi. Tuo metu vyko regioniniai ir vietos rinkimai. Ir būtent net ir sukčiavimo atveju. Ir tuo metu e, Europos Sąjunga priemė atitinkamą sprendimą dėl tiesioginės biudžeto pagalbos Nikaragvai. Na ir e, buvo nuspręsta nutraukti tą pagalbą, pagalbą, nes šiek tiek anksčiau prieš rinkimus pirm, prezidentas Ortega buvo dar sėki nominuotas kaip kandidatas, nežiūrint to, jog pagal Nikaragvos konstituciją neįmanoma du sykius iš, iš eilės rinkti prezidento. Taigi jis kreipėsi į aukščiausią teismą ir po to jis buvo nominuotas kandidatu, nors tai reiškia konstitucijos pažeidimą. Taigi, kaip jau minėjau, tai ir apsunkino situaciją prieš rinkimus. Na, o partijos nutarė dalyvauti rinkimuose, nes Nikaragvoje, jeigu partija nedalyvaus rinkimuose, jis gali prarasti savo teisės kaip partija. Bet tos problemas, kaip kurią minėjau, tai yra, kad e, Ortega buvo nominuotas į kandidatus, buvo dar viena problema susijusi su didžiausia rinkiminė institucija, Tai yra e, Nikaragvos rinkiminė komisija, kurią reikėjo atnaujinti konkrečiai dėl tų problemų, kurias minėjau, kurios buvo atsiradusios per 2008 metų vietos ir regioninius rinkimus. Na ir tos rinkiminės komisijos nepatvirtino nacionalinė asamblėja ir todėl e, dekretu buvo patvirtintas e, e rinkiminės komisijos pakeitimas. Tai yra svarbiausias organas rinkimų metu ir jos, jis gali įtakoti partijų egzistavimą, nes e, ši komisija nusprendžia, ar partijant bus leidžiama dalyvauti rinkimuose ar ne. Taigi turint visą tai galvoje, reikia pasakyti, e, kad delegacijos vizitas buvo pateiktas prašymas delegacijai vykti su vizitatu dar Liepos mėnesį ir rūpiučio 27 dieną e, buvo patvirtintas rinkimų stebėsinos misijos ir mums buvo nustatytis tokios sąlygos, kurios buvo neprimtinos mums. Na, o po to e, prezidentas Ortega pareiškė vėliau po dviejų dienų, kad mums tos sąlygos negalios ir mes galime atvykti ir galėsime judėti laisvai. Taigi buvo pasirašytas ketinimų memorandum protokolas tarp mūsų delegacijos ir tarp rinkiminės komisijos nereagavogai dėl Europos delegacijos kaip stebėtojus misijos ir mes bandėme nustatyti, ar rinkimai atitinka europinius standartus. Taigi, e, vizitas vyko tarp lapkričio 3-8 dienos. Pagal tas sąlygas, dėl kurių anksčiau buvo sudėrėta, delegacijai vadovavo parlamentaras Luzijani, o taip pat buvo 90 stebėtojų, kurie e, dengia visą spektrą užduočių ir ta misija stebėjimo misija buvo labai gerai e, parengta ir buvo labai atsakinga. Na, o taip pat buvo ir parlamento delegacija. E, ja pirmininkavau aš pati. Ir kartu su manimi vyko uh, E, šeši kolegos, o taip pat sekretariato atstovai. Dėkoju sekretariato iš bendradarbiavimą ir už paramą ir būtent e, tai buvo įmanoma mums vykdyti savo misiją kiek įmanoma geriau. Taigi dėkoju kolegoms, be kita ko ir kolegijai Anai Gomeš ir kitiems, kas narė Ksoni. Lopet Aguilar Sustink ir kolegė Gressler. Na, mums e, visiems uh, pavyko susitikti prieš lapkričio 6 dieną e, su ambasadoriumi kur, or, kuris suteikė mums visą reikalingą informaciją bei išteklius, taip pat susitinkome su įvairių valstybių narių ambasadoriais. E, vyko e, Mm, e, du susitikimai ir diskusijų randai prieš rinkimus ir prieš mūsų išvykimą. Na ir galiausiai, kaip jau minėjau, prieš rinkimus mes galėjome susipažinti su visais kandidatais į prezidento postus, įskaitant ir pona um, Ortega, taip pat spažiname ir su rinkiminės komisijos atstovai, e, vyriausios rinkiminės komisijos atstovais, kurie sutiko, mums, sutikė mums informaciją, taip pat informavo apie problemas, kurios vyko, atrado. Uh, E, anksčiau, dar 2008 metais, taip pat buvome informuoti apie partijų finansavimo įstatymus, kitas um, dalyvavimo um, rinkimuose sąlygas klastavimo, klasto, klastočio atvejus, kaip pavyzdžiui, yra e, registruojami kaip rinkėjo numirusiai asmenys. Na ir būtų tam tikrų netitikimų ir tarkim, pavyzdžiui, e, yra galbūt iškilus vietos bendruomenio asmenys, į kuriuos vietos žmonės orientuojasi ir žiūri, kaip jie renka, o po, ir, er, ir po to balsuoja atitinkamai. Taigi, e, rinkiminė komisija mus apie tai informavo. Taip pat susitikome su nacionaliniais stebėtais, kurie negavo kreditacijos, nes jie E, buvo nusteikę nekritiškai, pernelyg geranoriškai. Taigi mes visais susitikome, visais bendravimo ir tai mums palengvino mūsų funkciją ir darbą. O rinkimo dieną turime keturias komandas e, Granada, Leonė ir dar kitose vietose. Ir beje, labai geras dalykas yra tai, kad prieš rinkimus nebuvo smurto proveržė, kaip kad būtų anksčiau, taigi pripažįstame tai kaip e, teigiamą faktą jį. Na ir nežiūrint įvairių problemų susijusių su rinkimais, susikišmais, tai vis dėlto reikia pripažinti, kad nebuvo e, smurto praaiškų ir e, rinkimo dieną galima teikti, kad tie nikarangviečiai, kurie vyko balsuoti, galėjo tai padaryti laisvai. Na, gal tai ties rinkimo sąlygos nebuvo geriausias, nes, e, tarkim, kartais trūko e, nacionalinių stebėtojų, kartais žmonės tiesiog labiau orientavosi tą vadinamą patroną, e, būtų ir kitų problemų. Na, o šiaip mes išlikome rinkiminėse bygartose tol, kol buvo šios uždarytas ir Mm, mes sustikome ir su Europos e, e, Sąjungos delegacijos vadovu pono Janek ir jo um, delegacijos nariais ir mūsų ataskaita papildys, jo ataskaita papildys um, tą, pri, tą kritiką, kur ten išsakyto, taip pat ir teigiamus dalykus. Taigi nebuvo e, smurto, galima buvo balsuoti laisvai, tačiau būtų tam tikrų netitikimų. Uh, Ir kai kuriais atvejais tenka pripažinti, kad mm, ir pati opozicija ne visais atvejais iš karto pripažino rezultatą. Taigi, tiek ES delegacija, tiek ir ES parlamento delegacijos turime pripažįsti, kad rinkimai vyko, tarsi rinkimų rezultatai atitiko ankstesnių apklausų rezultatus, tačiau op opozicija UNEPLI liberalo e, partija pasiekė 30 procentų, kurie buvo nenumatyti ankstesnėse apklausose. Taip pat PLC E, rezultatai gerokai smuko rinkimo metu. Taigi bendrais bruožiais galime tarti, kad e, nebuvo galbūt sukčiavimo tiesioginio apraiškų, tačiau jeigu jau kalbame apie e, e, rinkimų rezultatus, Denistų partija laimėjo, akivaizdžiai laimėjo ir e, jos pirmininkas Ortega laim, kandidatas laimėjo rinkimus, tačiau galbūt rinkimai buvo netiek trukdami, galbūt buvo mažiau kažkokių netitikimų. Na ir tikrai reikia pripažinti, kad e, vyriausia rinkiminė komisija tikrai labai stengiasi užtikrinti skaidrumą, stengiasi užtikrinti, kad e, būtų mažiau netitikimų, tačiau vis dėlto būta netitikimų, būta pažeidimų ir po to jau parinkimų būta ir susidarimų. Ir ypač mm, laimėtojų priešininkų kontroliuojamasi vietovėse būta daug susikirtimų ir netgi penki žmonės žuvo. Mm, tai yra būtent toje vietoje, kur kontra uh, turėjo didelę įtaką. Na, na, šiaip mes parengsime ataskaitą ir joje bus išdėstyta mūsų delegacijos dalyvių nuomonė. Na ir bet kuriuo atveju mes galime teikti, kad mes Dar įvertinsime tolimesnius rezultatus, stebėsime, kaip bus daryta nacionalinė asamblėja su atitinkamomis daugomimis, o dėl to konstitucinių pokyčių, kurios dabar paž... galės įvykdyti e, prezidentas Ortega, nes jis turėtų reikiamą daugumą, tai, tai jisai pasakė, kad jis vis dėlto nenori to daryti. Taigi tiesiog dar reikės palūkėti, pasižiūrėti, kaip konsoliduosis e, įvairios jėgos e, nacionalinėje asamblėje, nežiūrint to, kad prezidento Ortego šalininkų grupė yra didžiausia. Na, o dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, parlamentas turi daugiau įgaliojimų sudarant tarptautinius sustarimus. Na ir manau, kad tais įgaliojimais turėtume pasinaudoti uh, ir primti sprendimus atsižvelgdami į tai, kas vyksta regione ir galbūt tokiu būdu galėsime stiprinti demokratiją Nikaragvoje. Na, nepamirškime, kad tai viena iš neturtingiausių tos hemisferos šalių ir labai didelis skurdas. Na ir iš tikrųjų, e, tos programos ir projektai, kurie buvo vykdomi, iš tikrųjų leido užtikrinti augimą siekinti iki 4 procentų. Na ir maname, kad nors ir um, prezidentas Ortega laimėjo rinkimus, turi daugumą, uh, bet vis dėlto turime tam tikrų abejonių. Ir, pavyzdžiui, jisai gauna paramą iš Venezuelos iki. Um, 500 milijonų iš Venezuelos, e, kurie nėra oficialiai registruojami. Jie gal, bet šiaip tie Taigi matome, kad iš tikrųjų Nikaragvoje ūkis auga, yra teigiamos dinamikos, tačiau trūksta demokratinio dialogo, konkrečiai asamblėje, na žiūrėsime, kaip bus opozicija, ar ji bus nusilpninta, kaip tai jau nekartai vyko Nikaragvos istoriją, nu, mes pasižiūrėsime, kaip mes galėsime padėti, kaip galėsime padėti užtikrinti nacionalinį asamblėją demokratinį stabilumą, na ir pasižiūrėsime, ar prezidentas Ortega neims kažkokių sprendimų, kurie prieštaraus Nikaragvos konstitucijai ir pakenks stabilumui. Žiūrėkoju poniai Ajalai Zender, dabar žodis poniai Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi kad galėjau dalyvauti toje delegacijoje, jai puikiai vadovavo mūsų kolegė ponia Ajala Zender. Sender. Na ir aš pirmiausia norėčiau pagerbti jos darbą, padėkoti ir visiems personalo nariams, kurie dal, vyko į tą misiją ir parlamento sekretariato darbuotojams. Misija iš tiesų buvo labai konstruktyvi, aš daug ko sužinojau ir, kaip aiškino kolegė, uh, tiesioginio sukčiavimo atveju kaip ir nebuvo, tačiau negalime teikti, kad rinkimai buvo sąžiningi ir laisvi. Tokios, tokių terminų tikrai negalėtumėme panaudoti. Na, o šioje salėje bent jau tikrai galiu tvirtinti, kad tai nebuvo teisingi ir sąžiningi rinkimai. Kai sakė Agnes, tikrai daug buvo nesklandumų rinkimų metu. ir sprendimas buvo priimtas peržiūrėti visas procedūras tam, kad ponas Ortega, prezidentas, dar kartą galėtų dalyvauti rinkimuose ir kelti savo kandidatūrą. Pakeista buvo netgi kon konstitucija. Taigi iš principo situacija, situacija groteskiška. Opozicijos partijų atstovai realiai nebuvo uh, atst, opozicijos atstovai juos paskyrė valdančioji partija, taigi matome, kiek buvo manipuliuojama rinkimuose. Likus dienai iki rinkimų vienas televizijos kanalas transliavo mišes, kuriuose vienas iš vyskupų ragino balsuoti už pono Ortegą, kuris dalyvavo tose mišiose. Ir ta, ta transliacija buvo kartojama kas valandą, taigi iš tiesų apmaudu matyti tokią valstybę su puikiais žmonėmis, Nikaragvą, kuri dabar yra tokioje baisioje situacijoje, valdoma oligarchų, oligarkų, kurie nes, nenori trauktis iš valdžios viską daro, kad joje pasiliktų. Turiu pasakyti, kad buvo įdomu matyti, kaip veikia pilietinė visuomenė Nikaragvoje. Man didelį įspūdį padarė tos organizacijos, ypatingai tos, kurios, kurioms neleido stebėti rinkimų. Tai yra gerbiamos prestižinės organizacijos, kurios stebėjo rinkimus kitur už Nikaragvos ribų ir atliko puikų darbą. Taigi tikrai negalime nuleisti rankų Nikaragvos, Nikaragvos atveju ir skirti šiai šaliai reikia daugiau dėmesio ir turime viską padaryti, kad būtų paremta pilietinė visuomenė Nikaragvoje. Prezidentas Ortega vykdo savo asmenį projektą ir bando visai išlikti valdžioje. Tai nėra teisinga. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms, kuris lankėsi su delegacijos vizitu Nikaragvai, padėkoti už jų informaciją, tikrai labai naudinga mums visiems. Ir sugrįžtant dėl to paskutinio dalyko, kurį minėjo ponė Gomes, tai mes iš tikrųjų um, turime rūpintis labiau žmonėmis ir šalimis, o ne prezidento gerovę. Na, mes jau jį senai žinome. Žinome dar iš tų laikų, kai vyko konfliktas tarp rytų ir vakarų. Uh, Jis pirmas iki laimėjo 10-metyje. Na ir jis, matyt, įsivaizdavo, kad revoliucija laimėjo ir dabar jo partija visuomet išliks valdžioje, bet aišku, situacija pasikeitė. Jis bandė dalyvauti rinkimuose per demokratinius rinkimus. Bet dabar ten vyksta tai, kas neretai vyksta ir Afrikai, jeigu, pažiūrėjau, pagal e, konstituciją neįmanoma dar sėki kandiduoti, tai reikia e, tiesiog pakeisti, smurtingai pakeisti konstituciją. Ir jeigu ir kitose, kaip ir kitose, e, ir jeigu, pavyzdžiui, ir kitose šalyse konstatuosime tokį faktą, tai turėtume tiesiog atsisakyti stebėti rinkimus nes e, būta manipulacijos, nepriklausomai nuo to, kaip po to vyks patys rinkimai, rinkimų diena. Ar ten bus e, suklastojimo atveju ar ne, Nikaragvos atveju atrodo, kad ne, bet jeigu jau pats principas yra pažeistas, kad pagal konstituciją kažkas negali kandiduoti, tai, tai būkime nuoseklus ir iš karto pasakykime, kad nebuvo tenkinamas minimalus standartas ir tiesiog beskime pirštų šią bėdą. Ir galbūt e, tai padės kai kam suvokti, kad tam tikrų dalykų tiesiog negalima daryti. Ačiū, norėčiau padėkoti kolegoms už e, pasikeitimą nuomonėmis ir ponia Jala Sender už pasisakymą ir pristatymą. Dabar perėdame prie 14 punkto. Pranešimas dėl Europos parlamento rinkimų stebėjimo delegacijos misijos į Kongo Demokratinėje Respublikoje. Visuotiniai rinkimai vyko lapkričio 28 dieną, o delegacija ten lankėsi lapkričio 26-30 dienomis. Ir aš dabar žodį suteiksiu ponė Nedelčiavai, kuri buvo ES stebėjimo misijos deleg delegacijos vadovė, stebint visuotinius rinkimus Kongo Demokratinėje Respublikoje ir ponui Perelo Ortigės, kuris stebėjo parlam, Europos parlamento irgi rinki, stebėjo irgi parlamento rinkimus šioje šalyje. Pirma, e, kalbės ponė Nedelčiava. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Perelio už tai, kad e, vadovavo ir padėjo man vadovauti delegacijai stebint visuotinius ir prezidento rinkimus Kongo Respublikoje. Septyni stebėtojai buvo nusiųsti ir ir buvo, laikėmės tokios metodikos, kad būtų užtikrinamas nepriklausomumas. Tai reiškia, kad mūsų stebėtojai nuo 18 e, lapkričio stebėjo įvairius rinkimų e, buvo renkamasi, rengiamasi rinkimam iki pat rinkimų dienos ir po to, kai buvo skaičiuojami rezultatai. Norėčiau pasakyti, kad stebėjimo, ES stebėjimo misijos e, rezultatai daugiausia yra susiję su tiesioginiais pastebėt, mūsų stebėtojų užfiksuotais faktais ir uh, mūsų delegacijos ir misijos kompetencijos buvo ribotos, mes galėjome lankytis tik tai miestuose, negalėjome nuvykti į kaimo teritorijas ir vietovės, stebėti, kaip vyksta rinkimai tenais. Taigi dirbome ir su tarptautiniais, ir nacionaliniais stebėtojais. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas ir toliau taip elgsis, nes e, tikrai labai uh, svarbu, kad kuo daugiau e, būtų siunčiama stebėtojų, bet jiems labai sunku iš tikrųjų stebėti, kuo galima plačiau tuos rinkimus, e, ypatingai tokioje šalyje kaip Kongo Demokratinė Respublika, kur tų. Turint omenyje šios šalies teritoriją. Taigi Ką galime pasakyti apie 11 metų rinkimus, lygnant juos su 6 metų rinkimais? Iš tiesų, demokratinėje Kongo Respublikoje demokratija sustiprėjusi, lyginant su 6 metų rinkimais. Šeštaisiais metais tarptautinė bendruomenė galėjo finansiškai prisidėti 80-90 procentų, o dabar nacionalinė rinkimų komisija nepriklausomai buvo atsakinga už rinkimų organizavimą ir rinkimų e, sklandų įgyvendinimą. Aišku, buvo pakeista konstitucija ir vyko ir prezidento rinkimai. Mūsų vertinimu prezidento rinkimai leido mobilizuoti tam tikrus e, regionus, renkant prez, šalies prezidentą. Norėčiau aptarti keturis etapus. Pirmiausia, pasirengimą rinkimams. Norėčiau pasakyti, kad tai nemenkas iššūkis tokiai valstybei, finansinė prasme, logistinė prasme, priemonių įrankos prasme. Norėčiau pasakyti, kad nebuvo susitartas, nebuvo pasiekta kompromiso ir uh, Europos parlamento misija negalėjo irgi gauti atitinkamos ataskaitos. Ir rengiantis rinkimams ir norėčiau dar kartą pasakyti, kad e, vyko įvairių gandų, buvo daug gandų ir spekulacijų dėl to, kad e, buvo dubliuojami biuleteniai. Ir mes gavome atitinkamai įrodymų, kad taip buvo. Dėl rinkimų dėl saimo apygardų. Jos nebuvo gal visiškai teisingai padalintos. Na, o kalbant apie medžiagą ir įrangą tose balsavimo vietose, Buvo tikrai imtasi daug pastangų, tačiau iš pat pradžio pastebėjome, kad trūksta bendravimo, trūksta skaidrumo e, tuose rinkimnėse apygardose. Ir tai irgi kritikuotina, kaip būtent tos rinkiminės apygardos vykdė savo ryšių su visuomenė politika ir panašiai. Dabar kalbant apie rinkiminę kampaniją, norėčiau pasakyti, kad Europos sąjungos vertinimu nebuvo užtikrinta pusiausvyra, nebuvo numatyta galimybė reklamuoti žiniasklaidos priemonėse visiems kandidatams. 80 procentų laiko viso buvo skiriama prezidentui dabartiniam ir buvo įkurta nauja institucija audiovizualinės ir žiniasklaidos priežiūros komisija tam tikslui. Na ir dar vienas dalykas, ką pastebėjome, kaip buvo panaudotos valstybės lėšos, kad nebuvo finansuojamos opozicinės partijos pakankamai, mes labai atidžiai tai vertinome, nes dėl to buvo, atsirado atitinkama, atitinkamas disbalansas vertinant įvairius šalies regionus. Norėčiau taip pat uh, pastebėti, pakalbėti ir apie gubernatorių kontroversišką vaidmenį. Jie irgi buvo kandidatai. Tai yra vieša, vieša, funk, vieš, vieš, vieša funkcija, taip pat gubernatorius funkcija ir ne visuomet jos buvo tinkamai suderintos. Taip pat e, skirtingos politinės platformos irgi čia vėlgi matėme tam tikrų smurto praaiškų ir įtampos įvairiose regionuose. Viena vertus politinės partijos e, galėjo susivienyti regionų lygmenių, pavyzdžiui, tarp, tarpininkavimo komitetas irgi buvo sukurtas tam, kad būtų galima užtikrinti sklandesnę situaciją. Dabar dėl pačių rinkimų. Mes matėme, kad piliečiai tikrai buvo labai mobilizavęsi ir buvo daug iš tiesų iš Kongo piliečių pusės daug budrumo ir taip pat reikia kalbėti apie tai, kad situacijos labai buvo įvairios. Ką tai reiškia? Buvo tokių balsavimo vietų, kurios buvo veikė, funkcionavo sklandžiai, tačiau negalime pamiršti tų vietų, kur situacija buvo gan sudėtinga, chaotiška, dėl to, kad nebuvo tinkamai organizuojami rinkimai tose vietose. Na, ką galėtumėme pasakyti, tie rinkėjai, kurių pavardžių sąrašuose nebuvo, tuomet, pažiūrėjau, šeštaisiais metais ES misija teikė rekomendacijas dėl tokių sąrašų, papildomų sąrašų ir dabar dar daugiau rinkėjų buvo įrašyta į tą sąrašą. Šeštaisiais metais jų buvo gal 8 procentai, o dabar 17 procentų buvo tokių neįrašytų sąrašus rinkėjų ir jie buvo įrašyti papildomus sąrašus. Dėl to kilo problemų dėl biuletenių. Dėl rinkimų pačios dienos, ką galėčiau pasakyti, tai, kad biuleteniai nebuvo pateikti iš anksto, dėl to kilo tam tikrų įtampų ir buvo pasinaudota ta situacija. Aišku, moterys vėlgi, lyginant su šeštaisiais metais, kažin ar aktyvesnės buvo rinkimuose, nebuvo jokių kandidačių moterų ir kiek moterų siūlė savo kandidatūras į visuotiniuose rinkimuose, procentas tas pats kaip ir šeštaisiais metais. Taigi mes vėlgi reikalaujame, kad geriau būtų taikomas pariteto principas, kad jis būtų įrašytas konstitucijoje. Dėl e, rezultatų skaičiavimo paskutinis rinkimų e, proceso etapas. Mūsų stebėtojai dalyvavo skaičiuojant rezultatus 69, 69 procentais atvejų mes nustatėme nesklandumų, nustatėme tai, kad trūksta aiškių skaidrumui užtikrinti elementų, skaičiuojant e, rezultatus. Ką, ką aš turiu omenyje? Pirmiausia, turiu omenyje tai, kad du elementai mums yra patys aktualiausi. Būtent, kad visos politinės partijos turi atsiųsti savo stebėtojus ir ne visiems stebėtojams atitinkamuose regionuose buvo Kinčasojo, e, rytinėse provincijose buvo leista stebėti balsų skaičiavimus ir rezultatų skaičiavimus. Taip pat, kaip buvo paviešinti tie rezultatai 70-asis rinkimų statymo straipsnis apie tai kalba. Rezultatai nebuvo iš karto paviešinti. Priešingai nei numatyta rinkimų įstatymė, biuras ne, rezultatai nebuvo paskelbti iš karto ir buvo nusiųsti į atitinkamą būstinę tam, kad būtų užtikrinamas um, nuoseklumas. Ir tai įvyko atitinkamose provincijose. Dar vienas labai svarbus, svarbus, svarbus elementas - tai e, tas nacionalinis rezultatų skaičiavimo centras. E, jokie stebėtojai, nei rinkiminių partijų stebėtojai negalėjo, negavo prieigos prie, prie to centro ir negalėjo dalyvauti skaičiuojant ir tvirtinant rezultatus. Rezultatai turėjo būti paskelbti internetu, tačiau realiai tie rezultatai, kurie buvo paskelbti, tinklapyje jie buvo jau atitinkamai peržiūrėti. Taigi, prezidento rinkimuose mes kažkiek atitinkamą skaičių balsų suradome, kurie ne, nebuvo įtraukti į rezultatus. Ir dar norėčiau pasakyti, kad aukščiausiasis teisingumo teismas e, irgi įsitraukė į tą procesą. Mūsų misija išsakė būkštavimus ir nuomonę, kad tie kandidatai, kuriems nebuvo leista dalyvauti, dalyvauti rinkimuose, kad sprendimą turėtų priimti aukščiausiasis teismas. Tai yra tas organas, kuris galėtų geriau išspręsti problemas rinkimų metu. Ir vyks vieši svarstymai dėl pono Kamerė kandidatūros, dėl to, kai buvo primtas atitinkamas sprendimas, vis tiek reikia pasakyti, kad aukščiausiasis teismas nėra ta institucija, kurią galėtų visapusiškai pasitikėti piliečiai, šalies piliečiai. Taigi yra tam tikrų abejonių ir norėčiau priminti, kad prezidento rinkimai ir visuotiniai rinkimai, dabar jau irgi čia skaičiuojami balsai, tačiau reikia atsižvelgti į atitinkamus elementus, elementus, kur, dėl, dėl dėl kurių atsiranda tam tikrų neiškumų ir ne spragų. Taigi labai svarbu, kad tie rezultatai, kuriuo, kurie būtų paskelbti, kad jie realiai atspindėtų daugumos valią. Dėkoju už labai išsame ataskaitą. Dabar ponai Rodžikė suteiksiu žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na. Ne Nekankinsiu išlikusių čia kolegų komitete ilgom kalbomo, kalbom, nes kolegija jau viską puikiai nušvietė. Na ir pradedame padėkom, tai reikia aišku daryti ir iš mandagumo, bet šiuo atveju tikrai tai būtų ne vien tik tais mandagumas, nes e, tikrai delegacijai norėčiau padėkoti uh, sekretariato atstovams, ES delegacijos atstovams už jų darbą, nes e, situacijas kaip šalise skiriasi, aišku, kiekviena šalis skirtinga ir e, ši delegacija, šis vizitas buvo išskirtiniai tiek galvant apie šalį, tiek ir apie bendrą situaciją. Ir todėl iš tikrųjų uh, turime padėkoti. Na ir kai vyksta, mes bendradarbiavome su ES stebėsenos misija ir yra parengta ataskaita tiek ES ata, delegacijos ataskaita, mūsų delegacijos ataskaita, čia nėra daug ką pri, ko pritarti, pridurti, yra teigiamų ir neigiamų dalykų. Na, e, Tai įsivaizduokime štai, kad tai yra antrai rinkimai šalyje, kurioje pralieta daug kraujo. Tai yra milžiniška šalis, kur trūksta visko, infrastruktūros ir. Mm, na ir tik 2 procentai kelių atitinka uh, kelių standartus Europoje ir, tiesą sakant, ir Kinshasa labai trūksta infrastruktūros viešų paslaugų ir taip toliau. Taigi reikia atsižvelgti visus šiuos veiksnius. Tai yra, did, galima sakyti, kad tai yra didelė, neturtinga ir problemiška šalis. Bet tai yra šalis, kur yra didelis paradoksas. Tai nėra neturtinga šalis. Tai yra neturtinga šalis su atsiprašau, tai yra turtinga šalis su neturtingais gyventojais. Ir taip yra atsitikę tiek dėl istorinių priežasčių, tiek ir dėl aktorių priežasčių. Taigi turint visą tai galvoje, kokie būtų teigiami e, e, rezultatai. Taip, buvo rinkimai, žmonės galėjo vykti į rinkimus, buvo rinkiminės apygardos ir žmonės iš tikrųjų e, galėjo rinkti. Ir Ir tie, kurie dirbo rinkiminėse komisijose, nu, tikrai stengiasi, kad viskas būtų daroma teisingai ir gerai. Taigi pats procesas e, vyko kaip ir gerai šio požiūrio, tačiau kur prasideda proceso suprastebėjimas, tai kaip sakė kolegė, na, kaip galima įsivaizduoti rinkimus, kur prarandama, kur dinksta 5 milijonai balsų, e, kur e, niekas nestebi, kaip yra balsuoja, jisai skaičiuojami ir, ir tiesiog pati sistema nepasitvirtino. Taip atsitiko dėl įvairių priežasčių, nes, pavyzdžiui, buvo kiek prezidentas ankstesnis Ir tiesą sakant, ten buvo tik tais e, vienas e, leidinys su 11 kandidatų, e, su nuotraukom, trumpa informacija ir ten numeriu jo, kurį reikėjo nurodyti. Tačiau jeigu kalbame apie 500 nacionalės asamblės atstovus, tai, pažiūrėjau, Kinhas, Kinshasoje į vieną vietą nacionalinėje asamblėjoje kandidavo iki 180 žmonių. Ir taigi, kai reikia tarp š... tokio didelio kandidatų skaičiaus susirasti nuotrauką, pavardę, jo numerį, tai yra sudėtinga. Na, o taip pat įsivaizduokite, kad tai dar vyksta tokiam sąlygom, kai nėra elektros energijos, kai dega tik žvakė ir tai iš tikrųjų labai sudėtinga. Uh, Taigi nepamirškime ir šitokių aplinky, aplinkybių. O kokios yra dabar problemos? Problemos yra didelės. Ar rinkimai vyko tinkamai ir ne, tai čia yra vienas dalykas, tačiau pasiektas rezultatas. Na ir, pilie, ir paprastai tai piliečiai po to sutinka ar nesutinka su rinkimų rezultatu. Bet dabar atrodo kaip ir nėra, nes yra išrinktas naujas prezidentas Bet jis nėra vienintelis, nes e, kitas kandidatas vėlgi pasisako stadione su savo palaikytojais ir takirs yra du prezidentai, vienas oficialiai išrinktas, o kitas vis tiek e, teigiantis, kad jis yra prezidentas. Taigi dabar vyksta susikalbimas kon, Konge. Gal aš ir perdedu, bet, perdedu, bet pažiūrėkime, kas vyksta. O ok Na ir nacionalinė asamblėja turi priimti vieną ar kitą sprendimą. Taigi, aš dabar turi vykti dėrybos ir, aišku, situacija yra labai sudėtinga, juolab, kad e, tai yra šal, Tai yra iš vienos pusės šalis, kur yra didelė korupcija, kur prasta infrastruktūra, tačiau iš kitos pusės ta e, šalis turi dėrėti su vakarų mm, visuomenės įmonėmis. Taigi, e, manau, kad e, net, bet vis dėlto Mm, siūsdami tokias delegacijas kaip mūsiškė, vis dėlto galime prisidėti prie to, kad ir šioje pasaulio dalyje gerėtų demokratinė situacija. Quero saudar os colegas eh, Nedelcheva e Berelho eh, por, por, pela informação que nos prestaram, pelo trabalho que fizeram. Pone Gomes, aš dėkoju eh, kolegoms už atliktą darbą. Tikrai suprantu, su kokiamis dilemomis susidurėte, kadangi 2007 metais Aš taip pat dalyvavau Europos parlamento rinkimų stebėjimo vienoje delegacijoje ir puikiai prisimenu tas situacijas, kurias mes tuomet matėme, jos labai panašios į jūsų ką tik papasakotas. Tad stengiamės viską žvelgti kiek galima teigiamiau ir pozityviau, bet kai nuvyksti į rezultatų skaičiavimo centrą, būni tikrai šokiruotas Mes ten pamatėm tikrą betvarkę. Žmonės laipėjo per atidarytas e, balsadėžės ir e, vis, visiškas chaosas tvyrojo tose balsų skaičiavimo centruose. Žmonės, kurie ten dirbo keletą dienų, buvo nevalgę Tad mes stengiamės viską vertinti kaip galima teigiamiau. Tuo metu, kai aš dalyvavau stebėjimo de delegacijoje, tai buvo pirmieji rinkimai to šalyje apskritai, bet aš puikiai suprantu ir jūsų ką tik įvardytus nuogastavimus ir tos keliamus klausimus, ar, kad ar tiesiog trūksta jiems apmokymų ir patirties, ar ten yra akivaizdus manipuliavimas iš užkulsių vykstantis. Daug girdėjome tokių atsiliepimų, bet jeigu pažvelgsime į ES investicijas į šią šalį, į Kongą, tai nemanau, kad daug investicinės gražos yra gaunama. Ir vis tik belieka tikėtis, kad, reikia, kad jie perims kai kurias mūsų vertybės. Dėkui. Sen. Čia ponia Kilsnytsen. Merci, je voudrais poser. Ačiū, aš norėčiau užduoti keletą klausimų, jeigu galima. Pirmiausia, man kyla klausimas dėl ES pozicijos, kuri 2011 m. sausio mėnesį pritarė tam, kad būtų pakeista konstitucija Konge. Ir tai iš tiesų turėjo įtakos, nes galiausiai buvo tikrai daug investuojama ir nusiusta stebėjimo misija į Kongą, nes buvo pakeista šalies konstitucija atitinkamai. Kitas klausimas dėl Nacionalinės asamblėjos įstatymo projekto Kongo e, Respublikoje. Aš sakau Kongo Respublikoje, ne demokratinėje Kongo Respublikoje, kad būtų trumpiau. Būtent šiais metais yra numatyta įstatymo, įstatymo projektas dėl homoseksualų draudimo traukimo būdžiamojame atsakomybė. Norėčiau paklausti, ar buvo atsimtas tas įstatymo projektas. Taip pat tas konfliktas, ypatingai Kongo rytuose. Mes visi žinome, kad vyksta tame regione nelegali priekyba ir nelegali priekyba ir kontrabanda įvairiais mineralais. Na, o dešimtųjų metų Amerikos atitinkamas įstatymas buvo labai palankiai priimtas. Įstatymas, pagal kurį galima susekti tuos mineralus, kurie patenka į JAV ir dabar, kurie patenka į Europą. Ir aš norėčiau pasveikinti atinkamą Europos komisijos e, padalinį, kuris dirba šioje srityje, taip pat kovojant su tokių mineralų priekyba, ypatingai konfliktinėse zonose, jų išvežimu iš konfliktinių zonų. E, tai yra Tai yra mineralai, kurie galiausiai patenka ir čia, į Belgiją, Olandiją ir panašiai. Tai yra sukilėlių grupės dažniausiai, tikrai nelabai pacifistinės grupės, kurios yra įsivėlusios į tokią priekybą e, Kongo rytuose. Nevyriausybinės, tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, kurios dirba šiame regione, nekarta jau kreipėsi į rytų valstybių, vakarų valstybių vyriausybės, Belgijos, Prancūzijos vyriausybės, E, prašydamos, prašydama pagalbos, prašydamos pagalbos ir man įdomu, ar buvo imtasi kokių tai konkrečių veiksmų. Ir dar kartą norėčiau e, padėkoti už ataskaitą, kuri buvo taip puikiai pristatyta dviejų kolegų. Dėkoju ponas Zeller ir po to dar ponė Nedelčiava apibendrins diskusijas. Ja, Dėkoju, ponė pirmininkė.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 padėkoti poniai Nedėlievai, kuri tikrai atliko puikų darbą sudėtingomis sąlygomis, kaip pagrindinė vyriausiai stebėtoje. Na, turėtume aiškiai vardyti, kad ES nefinansavo šių rinkimų ir demokratinės Respu Kongo Respublika bandė tai finansuoti pati ir pasirinkimas rinkimams kainavo apie milijardą dolerių ir beje laiko labai stygo. Na ir tik tais. Uh, kovo lapri, balandžio mėnesį buvo priimtas rink, sprendimas organizuoti rinkimus dar šiais metais. Na ir prezidentas tikriausiai taip ir ketino sudaryti spaudimą dėl laiko stygiaus. Taigi, po šios rinkimų stebėjimo misijos mane drasko prieštaringi jausmai, panašiai kaip ir kad kolegos sakė. Aš mm, buvau ne Kinšasoje, o Bakongo vakarinėje provincijoje ir vyko iki Matalį, vyko iki Matalį uostamieščio ir man krito akis tai, jog patys žmonės labai daug tikėjosi išrinkimo. Ir Jie neretai ilgai kantriai stovėdavo eilėse tam, kad galėtų balsuoti, bet po to kartais jiems tekdavo išeiti nusivylisams iš rinkiminės apygardos, nes jie tiesiog nesuprasdavo, kaip yra su tais sąrašais, nesusigaudydavo. Bet šiaip nuotaikos buvo ramius. Vėlgi, Bakongo provincijai žmonės neslėpė, kad jie yra nuseikę prieš prezidentą Kabilą ir jų favoritas buvo Tien Kižakedži. Na, o ir vietoje rinkiminėse bygardose e, tekdavo konstatuoti, bent jau Vatalį, Bakongo provincijoje, e, rinkininių komisijų vadovai iš tikrųjų stengiasi e, pasiekti, kad rinkimai vyktų tvarkingai ir teisingai. E, Kita vertus, krito akis dar ir štai kas. Tarkim, jeigu vyks rinkimai pas mus, kad, kaip ir pavyzdžiui Vokietijoje ir aš esu vietos lygių atsakingas už rinkimų organizavimą, tai pas mus prieš rinkimus rinkimų dieną e, nuotaikos yra gan nervingos ir iš tikrųjų viskas vyks sklandžiai. Na, o mes dvi dienas iki rinkimų lankėmės Centrinėje rinkimų komisijoje. E, kuri yra įsikūrusi Kinčiasoje pusiau užbaigtame pastate. Ir ten buvo ramu vos ne kaip kapinėsi. Jokio nervingumo, jokio susijaudinimo, pusė biurų buvo tušti. Tai man tikrai krito akis. Nes atrodo, centrinė rinkimų komisija labai ramiai žiūrėjo rinkimus. Na, iš tikrųjų gaila, kad ši karų neramumų krizų nualinta šalis vėl ir uh, nenusiramint, nesusigalios ramybė. Ir pagal Kongo e, konstituciją ši šalis turi federalinę struktūrą. Ir e, šią nuostatą dabartinis prezidentas visai nesiniai išbraukė iš konstitucijos ir dabar bando uh, E, valdyti šalį centralizuotai iš sostinės. Aišku, e, Kongas pasižymi e, genčių konfliktais ir taip pat ginkluotas grupuotės neretai yra atvežiamas į šalį, ypač šiaurės rytuose. Sukarantas grupuotės neretai terrorizuoja gyventojus. Taip pat tenka konstatuoti, jog ES ir valstybių narių diplomatiniai atstovai, tiesą sakant, buvo nusteikę toli gražu neoptimistiškai, jie tikrai nesitikėjo, kad padėtis pasikeis. Gaila, aišku. Bet kita vertus, manau, kad tai ir yra ES valstybių narių Mūsų užduotis pasirūpinti tuo, kad ši šalis, kuri yra pusės Europo dydžio, gautų daugiau dėmesio. Tuo pačiu metu vyko rinkimai ir Egipte ir mūsų žiniasklaidoje daugiausia dėmesio ir buvo skiriama Egiptui, o tuo tarpu rinkimams Konge beveik nebuvo skirta dėmesio žiniasklaidoje. Taigi, daug tų dalykų, dėl kurių tikrai reikia apgailestauti Kongę, kurie tikrai yra tragiški, yra susijęs su kolonilinė šios šalies praeitimi ir nepamirškime, kad dėl to kalta yra Europa. Taigi mūsų pareiga dabar padėti yra Kongui, nors, e, tai aišku, e, sudėtinga ir tie sunkumai, su kuriais susiduria šalimis, E, jau buvo nušviesti, viskas prasideda nuo to, e, kad politiniu požiūriu ši šalis yra labai susiskaldžiusi, yra daug konfliktų, aišku, nėra infrastruktūros ir. Bet mes negalime tiesiog atsikratyti atsakomybės Kongo demokratinės Respublikos atžvilgių. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti Marijai Nedelčiavai, kolegai Perėjo ir parlamento delegacijai ir komandai už atliktą darbą. Marija Nedelčiava, norėčiau jai ypač padėkoti už tai, kad ji, rengdama savo ataskaitą ir nuomonę, vadovavosi mūsų standartais. Ir ji nesileido įbauginama ir įtikinama, kad Mm, ir vis dėlto nepagražino to, ką konstatavome, nebijojo pasakyti teisybės. O tokių bandymų beje būta. Mm, ir šiaip jau reikia pripažinti, kad Kongo yra tokia šalis, kad kurioje į kurią nereikėjo vykti stebėti rinkimų, nes galima buvo numatyti, kad tikrai nebus laikomas rinkimo metu minimalių standartų. Tai yra ta pati situacija, kuri jau anksčiau susiklosti ir parlamente, ir kitur. Prieš rinkimus, beje, ir komisijoje, ir parlamente buvo tokių, kurie sakė, nevykime rinkimus, nesėdėkime, jie nebus sąžiningi. Bet vis dėlto pačios valstybės narės čia bandė viską užglaistyti, pagražinti ir daryti spaudimą, kad būtų siunčiamas rinkiminės e, stebėjimo misijos ir iš tokių būdų yra iškreipiamas tikrasis vaizdas. Aš manau, kad parlamente neturėtume su tuo taikstytis. Pritariu Marijai Nedelčiavai šimtų procentų palaikau jos preliminarę, labai tiesę ataskaitą ir tą komunikatą, kurį ji visai neseniai paviešino. Ir tiesą sakant, turėtume tikėtis iš Europos Sąjungos, iš Keti Ešton, iš išorės veiksmų tarnybos, kad jau bent dabar, kai uh, vyriausiasis, aukščiausiasis teismas e, tarsi leido mm, susitaiksti su rinkimų rezultatais, kad mes bent jau įvardytume, e, kas vyksta. Ir tikrai neprimtina tai, kad ES pati E, atsisako, nenori pareikšti aiškios nuomonės dėl rinkimų įgos Konge. Aš ketinu kreiptis į ponę Ešton ir jai pasakyti tą patį, ką čia pasakiau dabar. Tikiuosi, kad yra klastoti, tačiau e, iš Katangos provincijos rinkimo apygardos E, tinklapio teigiama, kad 99 procentai visų rinkėjų atėjo rinkimus ir 100 procentų balsavo už kabilą. Aš tikiuosi, kad ta informacija yra klastoti, nes tai tikrai negali būti teisybė. Nes tie triukai, kuriuos čia dabar daro Kongo vyriausybė, tai tikrai uh, avantūristiški, mes jokiais būdais neturėtume su tuo taikstytis ir nesutikime su tais melais, kuriuos čia mum pučia į akis. Nesutikime. Taigi, tikiuosi ir viliuosi, kad ta metodologija, kurią turėjome taikyti rinkimų metu, kad ta metodologija atsispindės ir Marijos Nenčiavos galtinėje ataskaitoje ir kad iš tikrųjų bus įvardyta ta tikrovė, kurią matėme. O taip pat tikimės iš tarybos ir valstybių narių, kad šie, šios padarys atitinkamus sprendimus, o nesielgs taip, kaip 2006 e, metais tarsi nieko neįvyko. Ačiū, Marija. Ar norėtumėte dar pasisakyti? Ne, taip. Labai trumpai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė už jų paramą ir padrasinimus. Jų pasisakymus vertinu kaip parlamento vaidmens įvardyjama mūsų išorės politikoje. Esame ta institucija, kuri ir toliau turi griežtai ir aiškiai pasakyti, kad žmonės toje valstybėje turi išsakyti savo valią. Ir aš manau, kad parlamento vaidmo čia yra labai svarbus. Ir aš norėčiau pakomentuoti keletą klausimų, kurie buvo man iškelti. Pirmiausia, dėl ES pozicijos, dėl konstitucijos pakeitimo. Norėčiau priminti, kad konstitucija buvo pakeista išrinktos institucijos, tai yra parlamentinės asamblėjos. Na ir kiek mes galime kištis į tokius sprendimus. Mes pirmieji teigiame, kad demokratiškai išrinkta institucija turi priimti tokius sprendimus ir gerbti piliečių valią. Na ir mūsų stebėjimo misijoje buvo keliami klausimai dėl tarptautinių normų laikymos ir panašiai, ir kaip būtumėme, kaip būtų interpretuojamas mūsų veiksmas, jeigu nebūtų nusiųsta stebėjimo misija. Aš manau, kad skirtumas tarp 6 ir 11 metų yra didžiulis, nes 11 metais Kongo institucijos jau buvo visų procesų organizatorės. Ir taip pat turime aiškiai pasakyti, kad mūsų stebėjimo misija taip pat atliko labai neutralią ir detalę situacijos analizę. Ir tai priveda prie sekančio etapo teikti rekomendacijas Kongo Respublikai ir kokiomis politinėmis priemonėmis būtų galima pasinaudoti, kad stebėjimo misijos rekomendacijos neliktų tik tai ant popieriaus šeštaisiais metais pateiktos rekomendacijos, turiu pasakyti, kad tik dvi rekomendacijos buvo įgyvendintos iš visų pateiktų rekomendacijų, taigi mes savo ruoštų turėtumėme pamastyti, kaip suformuluoti pragmatiškas rekomendacijas, kurios leistų pasiekti kokiu tai konkrečių rezultatų. Turime pateikti tokias rekomendacijas, kuriuose atsispindėtų ir reali situacija, uh, kad jos būtų tos rekomendacijos realiai pritaikytos ir įgyvendintos. Dėl homoseksualumo, įstatymo dėl homoseksualumo aš tikrai negaliu konkrečiai tą klausimą atsakyti, o dėl Kongo rytų, aš manau, kad čia ES vaidmuo yra svarbus, nes šalies saugumo situacija yra tikrai pagerėjusi Ir taip yra dėl to, kad ES nusintė Eupolo ir kitas misijas į Kongo Respubliką ir yra toliau nuginkluojamos karinės grupės, sukarintos grupuotės. Aišku, jos dar yra gan veiksnios šalies rytuose. Ir taip pat egzistuoja policijos pajėgos, kurios buvo apmokytos su atitinkama įranga, nėra naudojamasi ginklais e, prieš civilius gyventojus, tai irgi yra labai pozityvus poslinkis. Ypatingai tam tikrose įtemptose situacijose policijos pajėgos elgėsi iš tiesų labai gerai ir taikiai. Taip pat, aišku, policijos pajėgos turi būti viešos tvarkos palaikymo garantas ir nekelti grėsmės žmonėms. Dėl mineralų tik tai galėčiau pasakyti, kad spalio mėnesį buvo pasiektas atitinkamas kompromisas, aš tą dokumentą jums perduosiu. Bet aišku, ir toliau reikia eiti tuo keliu ir stebėti, kas vyksta su Kimbarlė procesu nes mes irgi turime prisimti atitinkamą atsakomybę šioje srityje. Dar kartą norėčiau padėkoti delegacijos vadovui, ponui Perelo Rodrygės, visiems kolegoms, kurie vyko kaip stebėtojai. Ir dar šią progą, pasino, norėčiau pasinaudoti šią progą ir dar kartą pasakyti, kad tikiuosi, jog vyks puikus bendradarbiavimas tarp rinkimų misijų ES stebėjimo, rinkimų stebėjimo misija puikiai integravo narius iš Europos parlamento. Tokiu būdu buvo galima sustiprinti tą politinį aspektą, kurio labai dažnai trūksta rinkimų stebėjimo misijose. Esame kritikuojami, kad dažnai misijose daugiausiai yra kalbama apie techninius dalykus, tam siunčiami ekspertai. O Europos parlamento vaidmuo ir buvo užtikrinti tą politinį aspektą. Ir aš manau, kad tai leidžia uh, geriau sustiprinti ES politinį vaidmenį. Ačiū, Marijanai, gal ponas Rudikės dar keli žodžius. Gracias, sí, con toda brevedad, porque, eh, por no... Dėkoju labai trumpai. Na, iš tikrųjų, ponė Nančiaf viską puikiai nušvietė. Tačiau nelabai aišku štai kas. Na, nėra E, pakanka, dar nėra pakankama precedentų anksčiau tam, kad mes, kaip ES, galėtume e, aiškiai apsispręsti dėl savo pozicijos. Lygiai taip pat tas pasisakytina ir apie traptautinę bendruomenę. Ir sudėtinga būtų ES būti vienai laukia kariu, jeigu kiti likusi pasaulio dalis ilgsis kitaip. Taigi kartais labai sudėtinga tarptautinės organizacijas pasiekti vieningos pozicijos, bet reikia bent jau įspūdžio, kad tai bandoma padaryti. Nu, kai dėl kabilos pergalės Kinšasoje, tai yra trumpas anegdotas. Nežinau, ar tai padės, tačiau mes laukėmės daugelyje e, Tačiau, kai tiek kitose rinkiminėse apygardose, kur mes lankėmės, kad Kinčiasio tik tais iš 15 dviejose akivaizdžiai buvo laimėjęs Kabila. Tai štai tiek. Euh, Dėkoju už labai įdomų pristatymą. Baigiame diskusijas 14, dėl 14 punkto, 15 klausimas, kiti klausimai jau nėra. 16 punktas kitas posėdis įvyks, įvyks sausio 12 dieną nuo 9 iki 12.30 Briuselėje ir linkiu visiems linksmų švenčių. Ačiū.